Herzlich willkommen zu unserer. Sveiki atvykę biudžeto kontrolės komiteto posėdėje pirmadienį po pietų, rytoj iš ryto ir rytoj po pietų. Tas posėdis taip pat vyks, tai yra antradienį. Priešą savaitę plenarinėme posėdėje svarstėme biudžeto vykdymo patvirtimo pranešimą. Noriu visiems kolegoms, kurie <clears throat> dalyvavo rengiant pranešimą, padėkoti taip pat e, pakeitimų autoriams. Ačiū. Kontsnews e, leidinys e, jis visus pasiekė, taip pat ir jo vertimas. Noriu pasakyti, kad šios dienos posėdis pasibaigs 18 val. nes mus kviečia į prieimimą priežiūros komitetas ir mes turėtume jame apsilankyti. Pradėsime nuo trečiojo darbo tvarkės klausimų tai yra kontrolės priežiūros komiteto 2013 metų ataskaitą metinę. Noriu pasveikinti visus priežiūros komiteto narius, sekretariato atstovus ir praėjusiais metais buvome tris kartus susitikę. Noriu Jums pasakyti, kad praėjusią savaitę buvo balsuojama dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtimo pranešimo ir ten e, buvo pritarta nemažai pakeitimus, tai yra pastraipų nuo 280 iki 287 punktuose mes e, raginame komisiją suteikti papildomos informacijos apie tai, kaip yra gyvendinami jūsų e, gyvenimas jūsų rekomendacijos ir mes apgalėstavome, kad jūsų darbo sąlygos nėra tinkamos. Jūsų metiniai pranešimai ir nuomonės, juose yra pakankamai daug dėmesio skiriama būtent šiems klausimams, todėl džiaugiuosi, kad jūs šiandien pristatysite e, šitą pranešimą metinės veiklos ir galėsime su jumis padiskutuoti, ponai Pirsti, jums žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu priežiūros komiteto pirmininkas ir man labai malonu pristatyti Jums pagrindinės mūsų metinės ataskaitos e, išvadas. Mes, parlamento taryba ir komisija, esame pateikę šio tyrimo, čia, čia ataskaitą jūs rezultatus pagal reglamentą. Norėčiau dar pasakyti, kad priežiūros komitetas yra nepriklausomas aukšto lygio komitetas, kurį sudaro išorės e, ekspertai paskirti bendrų starimų Europos parlamento, tarybos ir komisijos. Jo e, vaidmuo yra specialus valdytinės ir atskaitomumo sistemoje, kiek tai susijęs su Olafo veikla. Mes e, taip pat siekime užtikrinti Olafo tyrimų nepriklausomumą ir stebime, kaip vyksta tie tyrimai, taip pat stebime, kaip taikomos E, procedūrinės garantijos. Tie e, aspektai e, bus svarbiausi mano pasisakyme. Aš kalbėsiu apie metinę ataskaitą ir paminėsiu tuos elementus. Mes, kaip priežiūros komitetas, reiškia, reiškiame tam tikrą kritiką Olafo atžvilgių, kuri yra konstruktyvi ir siekirta pagerinti Olafo darbui, bet tai e, neskirta sumenkinti Olafo darbo, jo svarbos Europos Sąjungai. Ir komitetas pripažino ir pripažįsta, koks vertingas yra Olafas ir ragina visas Europos Sąjungos institucijas pripažinti to Olafo darbo vertį ir ypatumus. Kovas su e, sukčiavimu ir tyrimai e, svarbu visoms ES institucijoms ir tai susijęs su teisė, geru, gera valdysena, tai susijęs su ES piliečių pasitikėjimu. ES. Olafas atlieka e, tyrimus ir mes turime įvertinti šį Olafo vaidmenį, o Olafo priežiūros e, komiteto darbas yra pagerinti Olafo darbą, kartais pareiškiant kritinės e, pastabas dėl e, Olafo tyrimo veiklos. Ši ataskaita, kurią pateikėme, pateikė jums apžvalgą mūsų stebėjimo veiklos, kurią atlikome e, komitete 14 metais ir e, kovo pradžioje, pradžia baigėsi mūsų tyrimas mes e, žiūrime, kaip Olafas įgyvenio savo e, tyrimų galės. Tai yra pirmasis skyrius. Antras dalykas - bendradarbiavimas tarp Olaf ir suinteresuotų subjektų, ypač atsižvelgiant į tai, kaip Olafas įgyvendina priešios komiteto rekomendacijas. O trečiame skyriuje kalbama apie priešios komiteto valdyseną E, atskaitomybės kontekste platesnėme šeštajame puslapyje metinės ataskaitos pateikiama statistika apie mūsų komiteto darbą, tai yra mūsų darbo atspindys per praeitus metus. Svarbiausias signalas šiandieną, kuris siunčia mūsų priežios komitetas, yra toks. ES institucijos turėtų pagerinti procedūras, užtikrindamos Olafo atskaitomybę ir vadovybės Olafo atskaitomybę e, vykdant užduotis tam, kad Olafas būtų stipresnis. Ir šis signalas yra dvilypis. Pirmiausia, mes žiūrime į save ir norime pasakyti, kad atskaitomybė ir prievalės paties priežios komiteto ir jų narių turėtų būti patikslintos ir pagerintos Kitas dalykas - atskaitomybės procedūros susijusios su OLAFu ir vadovybė turėtų būti paaiškintos ir pa, patikslintos ir pagerintos. Parlamentas, taryba ir komisija e, visi kaip teisėkuros proceso dalyviai turi suvaidinti savo vaidmenį, o parlamentas ir taryba uh, tiksliau parlamentas vykdo priežiūrį kontrolę ir turi siekti pagerinti atskaitomį ir procedūras tiek dėl priežiūros komiteto ir OLAFO bei vyresniųjų pareigūnų. Priežiūros komitetas e, pas, yra pareiškęs komisijai, kad priežios komiteto narių statusas pagal ES teisę turi būti patikslintas ilgalaikiai sprendimai. Taip pat e, reikalauja e, pokyčių teisės aktuose, kaip ir interpretacija e, trijų institucijų bendra būtų mums labai naudinga, tikslant mūsų funkcijas ir atsakomybę. Mūsų darbas priklauso nuo sekretoriato, kuris labai svarbus priežios komiteto veiklai. Sekretoriatas e, renka informaciją ir atlieka pirminius tyrimus e, atliekama teisinė statistinė analizė. Sekretoriatas turi gebėti padėti priežios komitetui įgyventinant jo e, stebėtinas funkcijas veiksmingai, lojaliai ir e, nekentėti nuo potencialios alga ar galimos interesų konflikto rizikos su Olafu vadovybę ar priežios komiteto prievalėmis. Dabar mūsų komiteto sekretariatas e, priklauso mūsų komitetui ir e, taip pat e, yra atskaitingas pavaldus Olafo generaliniam sekretoriatui. Tokia situacija e, <clears throat> sukelia interesų konfliktą ir tai nepastarnauja niekam, nei Olafui, nei institucijoms. Priežios komitetas e, pripažino, kad yra keturios pagrindinės sąlygos, kurios užtikrintų nepriklausomybę e, sekretoriato. Tai yra prieimas į darbą ir kėlimas pareigose. Antras dalykas - pozicija E, vyresniųjų pareigūnų e, pareigų patikslimas, perklasifikamas. Trečias dalykas. Tariuotojų perkvalifikavimas. Priežios komitetas pastebi, kad paskutinis dalykas prievalių perdavimas e, yra labai svarbus, e, ja, jis jau beveik įvyktas, o dėl trijų pirmųjų dalykų dar galima ir reikia daug ką pakeisti. Priežiūros komitetas daug laiko ir energijos skiria tam, kad pagerintų savo darbinius santykius su Olafu ir taip pat, kad pagerintų e, darbo praktikas su Olafu. Diskusijos techninis darbas tęsiasi Vyksta intensyvus dialogas tarp priežios komiteto ir Olafo vadovybės, įskaitant generalinį direktorių. Tačiau pagrindinis dalykas nėra įgyvenimas ar e, darbo sarimų e, įgyvenimo trūkumas. Tai yra aiškumo stoka dėl e, priešios komiteto veiklos. Europos parlamentas apie tai kalbėjo tvirtindamas biudžeto vykdymą komisijos. Tai taip pat yra problema, dėl kurios institucijos turėtų susitelkti ir kurią turėtų spręsti. Reikėtų tą klausimą spręsti teisės aktų pagalba. Ar reikėtų apsispręsti, ar priežios komitetas yra patariamoji struktūra prie Olafo generalinio sekretoriaus ir ar Europos komisijai yra pavaldus. Ir kitas dalykas, ar priežiūros komitetas yra išorės priežiūros struktūra, kuri atlieka sisteminę e, stebėsiną ir išos e, kontrolę ir kuri gauna E, visą informaciją, kad galėtų atlikti savo užduotis. Jeigu bus pasirinktas pirmas kelias, e, priežios komitetas e, galės atlikti stebėsinos vaidmenį tik pagal bendro pobūdžio ataskaitas ir galės veikti pagal generalinio sekretoriaus pavedimus. Priežios komitetas mano, kad institucijos, tai yra parlamentas, taryba ir komisija turėjo patikslinti, koks yra, turėtų būti tikslus priešios komiteto mandatas, įgaliojimai pagal dabartinius teisės aktus. Ir antras dalykas taip pat reikėtų įvertinti, kaip plėtoti tolesnius aspektus, kad e, būtų galima atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta kaip rekomendacijos 2014 metų ataskaitoje numeris vienas dėl e, prieigos prie informacijos ir teisės dėl e, prieigos prie informacijos. 2014 metais pagrindinis mūsų darbo objektas buvo tyrimų trukmė. Ir Olafo nepriklausomus šiame kontekste mes parengėme e, nuomonę numeris 4 apie tyrimų trukmę. Ir o galime pasakyti, kad Olafas atitinka atskaitomybės reikalavimus dėl tyrimų, kurie yra ilgesni negu 12 mėnesių, bet informacija, kuri e, pateikiama, nėra pakankama. Ir e, taip pat nepakankamai yra pateikima e, informacijos priežastis, dėl kurių užtrunka tyrimai. Mes parengėme pernai e, nuomonę numeris 5 apie išorės informaciją dėl tyrimų trukmės, tai yra susijęs su statistika. Šios dvi nuomonės pateikia išsame informaciją apie statistiką ir klaus, ir paaiškinama, kodėl kai kurie tyrimai yra ilgesni negu 12 mėnesių. Pagal dabartinį reglamentą 12 e, e, mėnesių terminas yra optimalus terminas. Taip pat e, pateikiama informacija apie išsamesnės prievolės Olafo apie informacijos pateikimą tyrimai, kurie susijęs su struktūriniais fondais, e, daugiau kaip beveik 50 procentų tokių tyrimų yra ilgesni negu 12 mėnesių. Dėl išorės atskaitomės apie tyrimų trukmę. E, apskaičiavimo grandinės ir metodai atsiliepia informacija, kurią teikia ataskaitoje Olafas e, parlamentui, tarybai ir komisijai. 10-11 metais ir anksčiau um, buvo uh, ilgesni tyrimai, o dabar matome, kad tendencija keičiasi. E, priedė prie mūsų ataskaitos yra pateikti statistiniai duomenys apie trumpėjantį tyrimų laiką. Uh, E, mūsų rekomendacijos. Dabartinė atskaitomybė apie tyrimų trukmę turėtų būti pagerinta tam, kad būtų galima pateikti išsamų vaizdą apie tai, kaip Olafas atlieka tyrimų veiklą. Tyrimų trukmė e, neatspindi visiškai e, platesnės situacijos apie visus visa, visų tyrimų trukmę. Taip pat Olafas turėtų daugiau ir skaidriau uh, informuoti apie ilgiausius tyrimus taip pat reikėtų plačiau, daugiau informacijos pateikti apie tyrimus, kurie trunka ilgiau negu 12 mėnesių. Priežiūros komitetas taip pat e, siekia e, pagerinti e, bendravimą su Olafu e, ir e, nustatė, kad Olafas turėtų panaudoti daugiau priemonių tam, kad galėtų optimaliau naudoti valdymo kontrolės procedūras. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad priežiūros komitetas e, tęsia darbą apie tyrimų statistiką ir apie išorės atskaitomybę e, dėl e, rezultatų vykdant tyrimus. Priežiūros komitetas yra nusprendęs po to, kai buvo parengta ši metinė ataskaita, kad priims generalinio Olafo direktoriaus prašymą parengti nuomonę apie neteisingą statistiką. Tokie teiginiai pasirodė anonimiškame e, laiške. Tai susijęs su 2015 metų programomis, taigi mes grįšime prie statistikos klausimo. E, tyrimų trukmė yra labai svarbus vertinimo e, elementas Olafo veikloje ir reikėtų palaikant tarp institucinį dialogą kreipti dėmesį į tai, tai numatyta ir Olafo reglamento 16 straipsnėje. Prieš jo e, komiteto trečioji specialioje ataskaita paskelbta 14 metais kalba apie 200, 423 atvejus E, tyrimo, tai yra susijęs su statistika ir svarbiausias dalykas yra toks, ar pakankamai yra įtarimų, kad būtų iš tikrųjų verta pradėti tyrimus ir ar Olafas pakankamai įvertino gaunamą informaciją apie galimus pažeidimus. Mes norėtume pabrėžti, kad tyrimų pradžia visuomet e, turi poveikio atitinkamos menų teisiniai pozicijai. Taigi e, labai svarbu deramai įvertinti gaunamą informaciją. Taip pat reikia atlikti tinkamą įvertinimą prieš pradant tyrimą. Olafas laikosi nuomonės, kad tai buvo tik tai tokia viena operacija, laikantis su tuo metu galiojančių taisyklių. Priežiūros komitetas e, tuo atveju įspėjo, kad reikia būtinai įvertinti turimą informaciją prieš pradedant bet kokį tyrimą. Komitetas ir toliau tęs vertinimą dėl tyrimo atrankos ir gaunamos informacijos vertinimo rezultatai bus pristatyti šiais metais atitinkamoje nuomonėje. Taigi tai yra dar viena tema, kur darbas nėra užbaigtas ir bus tęsiamas. Taip pat mes įvertinome tyrimosios veiklos prioritetus 15 metams. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie dabartinį Olafo reglamentą. Mes norime iškelti štai kokį klausimą. Koks yra tyriamosios politikos prioritetų vaidmuo, kalbant apie Olafo tinkamą išteklių panaudojimą, taip pat įsiekuros biudžeto institucijos turi teisę irgi uh, kalbėti apie atitinkamos lūkesčius, kurie yra susiję su Olafo tyriamosios politikos e, tikslais ir dialogas galbūt yra vienas, e, vienas būdų toms institucijoms bendrauti. Priežiūros komitetas praeitais metais parengė specialią ataskaitą dėl priežiūros komiteto rekomendacijų gyvendinimo Olafe. Nuo to laiko priežiūros komitetas ir toliau dirbo su Olafu, dėl testinių veiksmų, ką būtų galima įgyveninti iš tų rekomendacijų. Priežiūros komitetas susitarė, kad reikia išskirti tarptų rekomendacijų prioritetus, kurios rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos kuo galima greičiau. Ir kodėl rekomendacijos nėra gyvendinimos, pateikti konkrečių argumentų. Mes e, laikomės savų procedūrų, teikdami rekomendacijas mūsų politikos esmė pateikti mažiau, bet svarbesnių rekomendacijų nei buvo daroma anksčiau, nors mes taip pat teigiame, kad ir praeitie pateiktos rekomendacijos irgi yra vertos dėmesio. Priežiūros komitetas tikisi, kad tas klausimas bus sprendžiamas ir per tarp institucinį dialogą ir mes jau apie tai kalbėjome su Europos komisijos vicepirmininkė ponia Georgieva, kai kalbėjome apie tesnius veiksmus po rekomendacijų pateikimo tarp institucinio dialogo rėmuose. Šis dialogas ir mūsų suaktyvinti kontaktai su Olafo valdyba reiškia, kad atsižvelgiama į tai, kad nuomonės skiriasi ir daugelį, dėl daugelio pavienių rekomendacijų Olafas laikosi skirtingos nuomonės ir dėl to ateitie būtų e, puiku, jeigu tam tikrais atvejais, jeigu nebūtų sutariama, būtų pateikiami svarūs argumentai, kodėl. Kalbant apie Olafo nepriklausomumą, priežiūros komitetas norėtų priminti savo ataskaitą, pirmąją ataskaitą 14 metais pateiktą, kur kalbama apie Olafo tyriam, tyriamosios veiklos nepriklausomumą. Tai yra aktualu ir parlamentui, ir tarybai, ir taip pat komisijai, kadangi jie kaip teisėkros institucijos aptarinėja Olafo tyriamosios veiklos reglamento pakeitimus. Priežiūros komitetas šiuo atveju norėtų atkreipdėmėsi į tai, kad taip vadinamieji kliringo namų susitikimai gali kelti pavojų Olafo tyriamosios veiklos nepriklausomumui, visos institucijos turi laikytis griežtų sąlygų. Tokius tikimo atveju. Taip pat norime atkreipti sudėmesį į tai, kad mes priežiūros komitetas Olafo personalo narių buvome prašomi apginti Olafo nepriklausomumą nuo klaidinančių kaltinimų ir mes Europos parlamentą apie tai informavome ir jūs mūsų komiteto ataskaitą, atsakymą į, į tai rasite mūsų metinėje ataskaitoje, atsiprašau, mūsų oficialioje ataskaitoje 89. Puslapiuose 89 mūsų e, metinėje ataskaitoje. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad priežiūros komitetas kaip ir Olafas siekia sustiprinti teisinės valstybės principus ir užtikrinti gerą administravimo sistemą, aukštą kokybę, taip pat e, veiksmingą tyriamąją veiklą prieš sukčiavimą ir nusikaltimus, laikantis procedūrinių garantijų. Priežiūros komitetas yra ir toliau išliks ES institucijų institucijoms pasirengusi padėti institucija, turinti aiškę atskaitomybę ir gerbinti e, Olafo tyriamosios veiklos nepriklausomumą. Mes priežiūros komitete taip pat e, būtume suinteresuoti gauti oficialią informaciją ir e, iš ES institucijų apie mūsų ataskaitą ir tam pateikiamus rezultatus. Gerbiami parlamentarai, jeigu pirmininkė leis, norėčiau paprašyti kolegų, kurie rengė pranešimus rengia ataskaitas, papildyti mano pasisakymą apie metinę mūsų ataskaitą. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Pane pirmininkė, ponas ir ponai komiteto nariai, mes daugiausiai dėmesio skirime tyrimų trukmės klausimui, Noriu priminti, kad pagal naują reglamentą, kuris įsigaliojo 2013 spalio mėnesį, priežiūros komitetas šios rytėje gavo daugiau įgaliojimų ir norėčiau jums tik vieną pavyzdį tokių priemonių, kurios mums svarbios pateikti. Tai yra dabar būt, kuomet per 12 mėnesių tyrimo Olafas savo pradėto nebaigė, privalo jis informuoti priežiūros komitetą kas šešerius mėnesius, kokia yra tyrimo eiga, kol tyrimas pasibaigs. Tai mums yra labai svarbu, nes tokiu būdu mes galime užtikrinti priežiūrą viso tyrimo trukmės laikotarpiu, o ne tik per pirmąjį jo etapą. Taip pat mes stengiamės vertinti du aspektus. Pirmiausiai, mes vertiname, ar e, informacija pateikiama priežiūros komitetui yra pakankama tam, kad komitetas galėtų tinkamai atlikti savo funkciją ir tinkamai pateikti ataskaitą toms institucijoms, kuriams esame atskait, atskaitingi. Taip pat mes bandome įvertinti, ar e, tinkamai veikia vidaus e, darbo priemonės siekiant pagreitinti tyrimų eigą. Mes e, įvertinome 658 ataskaitas, kurios mums buvo perdotos per 2014 metus ir 391 nuotoliniu būdu įvertinome galime konstatuoti, kad e, Olafas e, formaliai įvykdė savo įsipareigojimus reguliariai teikti ataskaitas apie vykdomus tyrimus, todėl padėtis pagerėjo palinkinti su praėjusiais metais. Nepaisant to, komitetas e, turi konstatuoti, kad tuo metu, kai reglamentas numatė didesnės kontrolės funkcijas priežiūros komitetui Olafo, pateiktos informacijos, palinktis praėjusiais metais, buvo žymiai mažesnės apimties. Tas informacijos apimties sumažinimas susijęs su vykdomo tyrimo pobūdžiu, su sukčiavimo pobūdžiu, su tam tikrais <clears throat> galimais priediciniais sprendimais, kitaip tariant, visa ši nepateikta informacija arba nepakankamai pateikta informacija neleido priežiūros komitetui tinkamai įvertinti, ar e, nėra piktybiškai dėlsiama vilkinamas tyrimas. Olafas e, nepatikė informacijos apie priežastis, dėl kurių per 12 mėnesių tyrimas nebuvo baigtas ir kodėl nebuvo baigtas per papildomus šešerius mėnesius. Todėl komitetas konstatuoja, kad e, vertinant pateikiamą informaciją priežiūros komitetui yra nepakankama, 14 procentų mums e, perduotų tyrimo pranešimų. 14 procentų atveju tyrimai užtruko ilgiau nei numatyta. Taip pat e, Olafas e, neturi aiškios sistemos, kiek laiko turi vykti konkretus tyrimai ir tas tyrimo trukmė dažniausiai priklauso nuo tyrėjo, kuriam yra paskirtas tyrimas Olafo viduje, todėl yra pakankamai sudėtinga visą visumą įvertinti, atsižvelgiant į tai, kad Olafas vykdo pakankamai sudėtingus tyrimus, tai dažniausia priežastis, dėl kurios yra bandoma pateisinti e, ilgą tyrimo trukmę, tai yra tyrimo sudėtingumas. Todėl e, mūsų priežas komiteto nariai nebuvo nustebę dėl to, kad iš tiesų kai kuriais atvejais tie tyrimai iš tiesų labai sudėtingi, pavyzdžiui, susijęs su sukčiavimo įvairiomis schemomis, sistemomis ir dalyvaujančiais asmenimis. Taigi mes e, galime suklasifikuoti tam tikras priežastis, suskirstyti jas į tam tikras grupės, pavyzdžiui, perskirstant atitinkamus tyrimus, e, pas, paskiriant juos naujiems tyrėjams, siekiant juos pagreitinti taip pat tai yra vidaus priežastys, išorinės priežastys susijusios su, su tyrimų vilkinimu daugiausiai čia galėtume dažniausiai paminėti nepakankamą bendradarbiavimą su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Olafas nepakankamai aktyviai bendradarbiauja ir glaudžiai su kai kurių valstybių narių kompetentingomis institucijomis, taigi mes e, sugrupavome tas priežastis tam tikras kategorijas e, tikėdamėsi, kad atlikę strateginę analizę galėsime tokiu būdu paaiškinti, kodėl tyrimai trunka taip ilgai. Olafas e, be to privalo informuoti priežiūros komitetą apie numatomas priemonės siekiant pagreitinti tyrimo eigą. Pasibaigus jau nustatytam tyrimo laikui 12 mėnesių. <clears throat> Komitetas konstatuoja, kad labai dažnai tyrimo pradžioje žinoma, kad atitinkamas tyrimas užtruks ilgiau nei 12 mėnesių ir todėl priemonės, kurios yra numatytos reglamente tam, kad tyrimas būtų pagreitintas, nebūtinai e, gali būti pritaikomas atliekant sudėtingą tyrimą. Be to komitetas atlikęs atitinkamą įvertinimą. Mano, kad e, reikėtų šiuo atveju, ypač tai yra tokiu atveju, kai tyrimas užtrunka ilgiau nei 18 mėnesių, priežiūros komitetas turėtų būti tiksliau informuojamas apie tyrimo eigą. Taigi perspektyvos bendrabiavimas su Olafu yra tokios. Priežiūros komitetas pasižymėjo, kad 2014 metų eigoje Olafo generalinis direktorius atkreipė dėmesį tyrėjų į būtinybę geriau informuoti priežiūros komitetą, pateikiant faktinę tikslesnę informaciją susijusi su įvairių tyrimų eiga. Be to, mes bendromis pastangomis stengiamės užtikrinti, kad tas informacijos teikimas vyktų kuo sistemiškiau ir dabar e, tyrėjai turi galimybę mums teikti tą informaciją labiau susisteminti. <clears throat> Kalbant apie kontrolės priemonės Olafo viduje, galima konstatuoti, kad e, pasiteltos priemonės padeda geriau administruoti tyrimo eigą. Taip pat buvo pasitelkti tam tikri kriterijai, rodikliai, pagal kuriuos yra vertinama tyrimo eiga tačiau e, mums nebuvo pranešta apie tai, kokie tai yra kriterijai ir rodikliai ir iki šiol Olafas e, nesinaudoja atitinkamą ataskaitą arba pranešimu, kuris yra pateikiamas komitetui tam, kad tie tyrimai galėtų vykti greičiau. Aš manau, kad e, Atitinkamai įvertinus mūsų komiteto ataskaitą būtų galima atlikti strateginę analizę ir kartu su Olafo partneriais e, pagerinti, pagreitinti tyrimo eigą. Tyrimo pabaigoje, kadangi Olafė pradėjo veikti skyrius, kuris yra atsakingas už tyrimų peržiūrą jiems pasibaigus. Tai e, šis skyrius turi atitinkamus aiškius įgaliojimus e, ir vadovaujasi konkrečiais kriterijais, siekdamas nustatyti ir įvertinti, ar atitinkamas tyrimas e, buvo vilkinamas tyčia ar užtruko ilgai dėl savo sudėtingumo. Tačiau e, mums pateikima informacija e, šio skyriaus neleidžia atitinkamai įvertinti, ar jis tinkamai atlieka savo veiklą. Kalbant apie e, išteklių e, naudojimą ir tinkamą išteklių naudojimą vykdant tyrimą, šis klausimas e, vis dar išlieka pakankamai opus ir sudėtingas. Komitetas pasiūlė Olafui nustatyti tam tikrą referencinę struktūrą, pagal kurią teoriškai būtų galima įvertinti ir išmatuoti, kiek lėšų prireiktų atitinkamo tipo ir pobūdžio tyrimams atlikti tokiu būdu, atitinkamai suskiršus tyrimus pagal atskirus tipus ir grupės būtų galima geriau prognozuoti, kiek lėšų prireiks šiems tyrimams atlikti. Taip pat mes raginame Olafą imtis aktyvių veiksmų ir stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis tam, kad tyrimai trūktų trumpiau. Taip pat geriau vykdyti tyrimus būtų galima pasitelkus e, visą turimą priemonių rinkinį ir atitinkamai tinkamiau pasinaudojant turimais įgaliojimais. Tokias išvadas mes darome vertindami e, tyrimų trūkmę nuo 13 iki 14 metų. Jį pagerinus priežiūros komiteto, tai yra geriau teikiant ir išsamesnė teikiant informaciją priežiūros komitetui būtų galima suteikti daugiau informacijos apie Olafo veiklą kitoms ES institucijoms ir taip pat pasinaudoti geriau ir tinkamiau vidaus kontrolės priemonėmis, kurias jau pradėjo dėkti Olafus. Suivant, s'il vous plaît. Prašom. Gerbima pirmininkė, vicepirmininkai, biudžeto kontrolės komiteto nariai. Aš taip pat norėčiau padėkoti, kad mus pakvietėte pristatyti e, mūsų šių metų metinę ataskaitą. Kaip sakė mūsų pirmininkas, aš e, informuosiu jūs apie du dalykus. Pirmiausia, apie tai, kaip gyvendamos mūsų komiteto rekomendacijos. Pernai vasarį po to, kai, buvo, kai įsigaliojo reglamentas atitinkamas, mūsų komitetas nusprendė stebėti, kaip įgyvendinamas vienos mūsų rekomendacijos e, pateiktos Olafui. E, Nuo pernai lakvičių mes, e, tiksliau iki pernai lakvičio mes pateikėme rekomendacijas ir paskui sekame, kaip jos įgyvendamas renkime ataskaitas. Mes E, buvome e, pakviesti e, išreikšti savo nuomonę apie Olafo nuomonę, apie Olafo rengiamą ataskaitą. Ir mes pernai pastebėjome, kad Olafas kad Olafas nesutiko su mūsų nuomonė, kuri buvo pateikta kaip ir rekomendacijos mūsų. Ir o, tarp kitų dalykų mes vis tik tai e, pasiūlėme konsultacijos procedūrą. Buvo atlikta e, analizė išsami, e, kurią, kritikos, kurią išsakė Olafo vadovas, mes atsakėme į tą kritiką ir pakvietėme Olafą žengti į priekį. Priežiūros komitetas tam, kad galėtų pareikšti savo nuomonę apie šį klausimą, parengė ataskaitą apie rekomendacijas, išsamei paaiškino kiekvieną iš rekomendacijų ir pakvietė Olafo generalinį direktorių e, konsultuotis techninėme lygmenyje šio klausimu. Mes suprantame, kad e, labai svarbu, jog rekomendacijos būtų įgyvendamos ir būtų sekama, kaip tas daroma. E, kovo 30 dieną e, mūsų komitetas nusintė laišką generaliniam direktoriui paprašė, kad iki balandžio 23 dienos būtų pateiktas atsakymas apie visas rekomendacijas ir kad tai būtų apt, apt, aptarta išsamei, atsižvelgiant tai, kas buvo pasakyta kovo 30 dieną, 22 balandžio. E, buvo paprašyta e, pateikti visą informaciją. E, buvo, kalb, buvo bendraujama su Olafo generaliniu sekretoriumi keletą kartų nuo kovo 30 iki balandžio 26 dienos ir Olafo generalinis sekretorius pasakė, kad mes atsiūsime at, savo atsakymus ir reikėtų pakeisti sutikimo numatyto datą. Tačiau Olafo generalinis direktorius nepateikė pasiūlymo dėl naujos datos nei savo atsakymams, nei techniniam susitikimui. Ir rekomendacijų gyvenimo priežiūros būklė yra tokia. Mes negavome patenkinamo atsakymo iš OLF generalinio e, direktoriaus jau pusę metų. Tam, kad lengvintume OLAFO darbą, mes e, savo komitete e, kalbėsime apie ir kalbėjome apie rekomendacijų prioritizavimą ir tikimės, kad OLAFas sėkmingai gyvens ateityje mūsų rekomendacijas. Antras dalykas – kurį noriu Jums pristatyti, tai yra statistika apie Olafo tyrimų rezultatus. Mes atlikome analizę ir palyginome viešai paskeltus Olafo rezultatus su vidiniais duomenimis, kurie pateikti mūsų komitetui. Pagal analizę Olafas teigia, kad tyrimai atliekami per trumpesnį laiką, bet mes nustatėme, kad tai pasitiko dėl to, kad pakeistas skaičiavimo metodas. Būtina pastebėti, kad komitetas naudoja tik tai paties Olafo pateiktus duomenys ir e, paskaičiavimus, kuriuos atlieka Olafas. Taigi priešingai, ne jau kad sako Olaf generalinis direktoratas, mes ne negalime išvalyti statistinių duomenų. Tokį terminą vartoja pats Olafas. E, tai yra susijęs su paskaičiavimais, kuriuos pateikė Olafo vadovybė, tai neapima realių, įprastinių tyrimų. Papraž... Mes tuos duomenys paprasčiausiai paėmėme iš Olafo dokumentų. E, Bet e, pateikiant informaciją institucijoms ir visuomenė, Olafas naudoja kitus skaičiavimo metodus, kurie rodo, kad tyrimai baigiami per trumpesnį laiką. Norėčiau atkreipti dėmesį į e, trečią grafiką, e, kuris yra dešimtame mūsų nuomonės puslapyje, maždaug knygelės viduryje, tai yra ataskaita numeris 3. Tai yra rožinė spalva pateiktas grafikas. Ta grafika parengė Olafas ir ten pateikti labai optimistiški duomenys. Tai yra raudona e, kreivė ir e, žalia kreivė yra vidiniai duomenys, kurie rodo, kad padėtis Olave prastėja prastėja nuo 2010 metų vis tik tai. Penktame grafikė, 14 puslapyje. E, matote daugiau detalių apie tą laikotarpį, daugiau rezultatų ir patys galite nuspręsti, e, padaryti savo išvadas apie ataskaitų, kuriuome, kurias mes iki šiol gavome, patikimumą. Thanks, well, Mr. Ja, <clears throat> Frau Vorsitzende, danke schön für die Einladung. Ačiū pirmininkė už kvietimą. Aš taip pat norėčiau keletą pastabų išsakyti apie mūsų ataskaitą dėl 420 e, trijų tyrimų. Pradėjome renkti ataskaitą 2013-aisiais pakankamai daug dėmesio skiriame tyrimų eigai ir trukmiai. Įvertinome, išanalizavome labai daug skaičių ir kitokio pobūdžio informacijos, siekdami vertinti, ar Olafo direktorius yra nešališkas, nepriklausomai veikia, Žinote, kad tyrimų pradžia ir pabaiga yra pagal Olafo reglamentą privilegija, kuri priskiriama Olafo direktoriui, tačiau e, jis negali šią privilegiją naudotis savavališkai ir auditorumai, tai yra teisingumo teismas e, yra aiškiai pasakęs, kad tyrimas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu iš anksto yra įvertinamas e, įvertinama galima tyrimo eiga ir e, įtarimų apimtis, todėl mums iškart e, kėlė jau įtarimą tas, e, ta aplinkybė, kad pusantrų metų buvo ginčiamasi dėl to, ar mes apskritai galime e, E, čia atitinkamai vertinimą pateikti ar ne. Ir kai priėmė atitinkamą sprendimą e, baigti jau savo ataskaitos rengimą, mums leido susipažinti su 14 iš 423 bylų ir e, su jais susipažinę mes galėjome buvo tik tai patvirt, pasitvirtino tik tai mūsų įtarimai. Priežiūros komitetas nerado nei vieno dokumento, noriu pabrėžti, nei vieno dokumento iš tų 41 atvejo, kurios būtų galima įvertinti kaip tam tikrą analizę iš ankstinę arba vertinimą. Ir čia turiu minėti tos 41 bylą tik šešiais atvejais mes apskritai galėjome nustatyti e, arba apčiuopti kokį nors e, finansinių padarinių vertinimą šio tyrimo, turint omenyje, kad Olafo tarnyba buvo įsteigta siekiant apsaugoti mokesčių mokėtojų finansinius interesus, tai tik tai labai Nedaug atvejų atliekant tyrimus buvo atitinkami skaičiavimai atlikti dėl finansinio poveikio. Ir neradome nei vieno atvejo, e, kur, e, kurį nagrinėje būtų galima teikti, kad tikrai buvo pakankamai rimtas įtarimas kilęs pradėti tyrimą. Todėl e, teisingumo teismo nutarimas šiuo atveju yra labai svarbus ir aš čia neturiu jums to kaip parlamento nariams pasakoti ir aiškinti. Tačiau jeigu savavališkai yra galima pradėti tyrimus arba jų nepradėti, tai aš manau, kad aš tik tai kitose politinėse sistemose esu girdėjęs apie tokio pobūdžio tyrimus ir galimybės. Tačiau Remiantis 2012 informaciją, galime daryti išvadą, kad vien dėl to fakto, kad Olafas buvo pradėjęs tyrimą, komisija e, galėjo atitinkamai, pavyzdžiui, neleisti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tam tikroms e, įmonėms, o e, kokią galimą finansinę žalą dėl tokių tyrimų pradėtų patyrę mokesčių mokėtojai. Mes negalime šį klausimą atsakyti, nes tai viršė mūsų įgaliojimus, tačiau galime tik įsivaizduoti, ką komisijos ar kitų institucijų e, darbuotojai turėjo jausti ir kaip turėjo jaustis e, tokiais atvejais, kai Olafas vienais ar kitais atvejais pradėdavo tyrimą, galbūt tam neturėdamas pakankamai pagrindo. Taigi toks būtų e, mūsų e, veiklos bendras įvertinimas 2014 metų. Jeigu būtų papildomų klausimų, jau jūs atsakyčiau. Ačiū pirmininkė, ačiū Olafo priežiūros komiteto nariams už labai svarbę ataskaitą. <laughs> Aš per savaitgalį skaičiau šį pranešimą ir visas nuomonės. Tai e, praktiškai čia galima kalbėti apie skandalą, kurį sudarytų trys atskiri mažesni skandalai. Pirmasis susijęs su tuo, kad teisėkuros institucijos e, buvo klaidinamos e, pasitelkus įvairias statistinio pabudžio manipulacijas, taigi kolegos buvo multinami 2012 17,5 Trys mėnesiai atseit buvo e, skiriami vienam tyrimui, o iš tiesų jų trukmė buvo 32 mėnesiai, e, 2013 e, vietoj 17,4 mėnesių, kurie buvo skirti vidutiniškai vienam tyrimui, iš tiesų buvo skiriama vienam tyrimui daugiau nei 23 mėnesiai ir čia pasitelkus įvairias statistinės gudrybės e, buvo galima konstatuoti, kad 12 metais taip pat vidutinė Tyrimo trukmė siekia 32 mėnesius. Aš manau, kad meluoti Europos parlamentui yra pakankamai rimtas nusižengimas, bent jau melginga informacija pateikiama nacionaliniams parlamentams ir vertinama kaip pakankamai rimtas nusižengimas. Taip pat dėkoju už tai, kad jūs atitinkamai patiksinote priežos komiteto turimus įgaliojimus, nes aš iki šiol e, nebuvau su jais išsamei susipažinus. Aš manau, kad e, visiškai nepriimtas dalykas yra tai, kokiamis priemonėmis sabotuojama jūsų veikla. Jūs esate vienintelė institucija, kuri gali kontroliuoti Olafo veiklą ir e, būtent turite turėti visas sąlygas ir galimybės tą priežiūros ir kontrolės veiklą vykdyti, o ne žiūrėti į Olafo veiklą pro pirštus, būtent apie tai kalbama atitinkamoje reglamente, tikrai buvau su, sukriesta, skaitydama, kad jums nesudaromos atitinkamos sąlygos, mes norime, kad Olafas galėtų vykdyti nepriklausomus tyrimus ir būtent to yra siekiama, tačiau už atliekamus tyrimus būtina atsiskaityti nepriklausomybę, nereiškia nepriklausomybės ir laisvės nuo kritikos bei atskaitomybės, tačiau todėl noriu Jums padėkoti už tai, kad jūs nesutikote interpretuoti nepriklausomumo taip, kad tas nepriklausomumas Olafo reikštų ir visišką e, nekritikuojamumą. Olafo generalinis direktorius e, taip pat e, pakankamai neadekvačiai reagavo į kritiką, taip pat ir iš Europos parlamento pusės. Todėl dėkojom už tai, kad jūs mūsų siekį kritikuoti, ne, siekio kritikuoti nevertinate kaip e, bandymą priboti nepriklausomumą veiklos Olafo. <clears throat> Teisėkuros institucijų klaidinimas yra vienas dalykas, tačiau tinkami teisiniai nusižengimai yra dar sudėtingesnė istorija, tai yra susijusi su tais 436 e, e, tyrimais ir turint omenyje, kad Olafas pasinaudoja įvairiomis domenų bazėmis, kurias turi komisija, aš visuomet maniau, kad vyks, vykdomas yra iš ankstinis vertimas prieš pradedant atitinkamus tyrimus, tačiau Jūs teigiate, kad tokių iš ankstinių vertinimų niekas netlieka ir todėl reikia į tai tinkamai sureaguoti. Taip pat 80 procentų struktūrinių žemės ūkio fondų finansinės žalos atveju pasitaiko. Tačiau tai, kad atitinkami tyrimai E, vykdomi ilgiau nei metus, e, tai e, tikrai nepriimtinas dalykas, turint omenyje, kad pavyzdžiui dėl tabako patiriamą žalą vertina ir tyria 12 Olafo darbuotojų, kitose sritise irgi nėra adekvatus skaičius tyriejų, taigi jūsų pateikti faktai iš tiesų yra sukrečiantis, noriu Jums padėkoti už suteiktą informaciją, už atliktą darbą ir e, E, tos problemos, kurias pražėminėjo pirmininkas susijęs su narių statusu, su sekretoriato finansavimu ir etatais, manau, kad tai yra galbūt mažiausia, ką mes e, jums galėtume pagelbėti e, tam, kad galėtumėte tinkamai kontroliuoti Olafo veiklą, generalinio direktoriaus veiklą. Dabar daug kolegų prašo žodžio. Pirmasis kolega Savarma kalbės. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir priežiūros komiteto nariams. Šiandien labai liūdna diena, bet taip pat tikiuosi, kad labai svarbi diena. Turiu pripažinti, kad ataskaita nėra įprastinis dokumentas Europos Sąjungoje. Tai yra tikrai labai stebinantis dokumentas ir aš labai trumpai norėčiau pakomentuoti pagrindinius dalykus, nes manau, kad tikrai juos reiks ne kartą dar išryškinti. Ir mano partneriams, nes aš esu EPP frakcijos koordinatorius šiame komitete, tai aš tikrai pasinaudosiu tą galimybę ir kolegoms, kolegas apie tai informuosiu. Pirmiausia, dėl stebėsenos. Pagal, kaip teigia priežiūros komitetas, Olafas pažeidinėja, pažeidinėja precedento teisę nusistovėjusią Europos teisingumo teisme, kaip yra pažymėta punkte, kur kalbama apie 12 metais Olafo atliktus tyrimus. Olafas netliko jokio reikiamo gaunamos informacijos vertinimo nei vienos bylos atveju. Bylos, kurią panalizavo priežiūros komitetas. Ir didelė, daug, didelė daugumoje atveju net nebuvo jokių žuomos gūtos e, vertinimo veiklos. Tai pirma išvada. Antra išvada - tyriamosios veiklos prioritetai 15 metams. Čia vėlgi Olafas pagal šią ataskaitą pažeidinėja reglamentą 883 2013 metų Olafo generalinis direktorius nepateikė gairių dėl to, kaip reiktų taikyti atrankos principus, kurie yra įvardinti 883 reglamente. Tai yra veiksmingas išteklių naudojimas, subsidiarumas, proporcingumas, pridėtinė vertė ir panašiai. Ir vietoj to, kad peržiūrėtų finansinius rodiklius ir pritaikytų prie išlaidų programų, galiausiai tie rodikliai buvo absoliučiai panaikinti generalinio direktoriaus. Trečia išvada Olafas pažinėja vėlgi reglamentą 883. Priežiūros komitetas atlipia įstaigos dėmesį į tai, kad reikia įgyvendinti 883 reglamento reikalavimus dėl nepriklausomo priežiūros komiteto sekretariato nepriklausomos veiklos. Tai vėlgi Olafo generalinio direktorato išskirtinė, išskirtinė kompetencija pati, patenkanti įstaiga. Toliau tas pagarsėjęs pasiklausimo atvejis. Olafas atliko savo analizę. Ir aišku, mes galime klausytis tik Olafo, juk daugiau nieko nėra. Galime klausytis priežiūros komiteto, daugiau nieko nėra. Ir priežiūros komiteto analizėje teigiama, kad pats Olafas patvirtina, kad trūksta kompetencijos ir vis tiek ištisus metus po to, kai jie patys pripažino, kad kompetencijų trūksta, nėra jokių testinių veiksmų praėjus trejiems metams po to fakto nustatymo. Taigi šita stebėsena joje knipžda daug problemų ir tai susiveda į vieną milžinišką problemą. Jeigu tai būtų ES institucija, niekuomet šis komitetas nesuteiktų biudžeto vykdymo patvirtinimo, netgi gavus daugiau informacijos po šešių mėnesių, nes mes nevertiname tai, kas įvyko prieš šešis mėnesius, bet žiūrime ir tai, kas vyko visais praeitais metais. Ir turiu pasakyti, kad bendrai vaidmens apibrėžimas čia yra labai svarbus. Priežiūros komiteto vaidmens apibrėžimas. Tai yra klausimo esmė, nes vėlgi nėra visiškai aišku, koks tenka vaidmuo šiam komitetui. Ir mes turime kažkaip išspręsti kartą ir visiems laikams šią problemą, nes dabar Priežiūros komitetas tikrai negali pasidžiaugti aiškiais įgaliojimais, kurie, kurie leistų tam komitetui atlikti tinkamą, nepriklausomą priežiūros vaidmenį. Taigi iš šios ataskaitos man tai tapo visiškai aišku. Ir apibendindamas tik tai galiu pasakyti, ir tą sakau labai rimtai, iš to, ką perskaitėme šioje ataskaitoje ir tai, ką išgirdome šiandieną, dabar turime labai atidžiai peržiūrėti visus tos protokolus ir pažiūrėti, ką viešai Olofo generalinis direktorius pasakė apie tyrimų pradžią, pabaigą, jau pradėti tą, kalbėti apie visus tos 233 23 atvejus ir bylas. Taigi, kad išsiaiškintumėme tiksliai, ar generalinis direktorius neklaidino mūsų institucijos ar kitos kompetentingos institucijos apie statistinius tyriamosios veiklos duomenis. Žinau, kad tai nėra mano vaidmuo, tai nėra šio komiteto vaidmuo, tačiau aš asmeniškai galiu pasakyti, kad remiantis šiandien gautą informaciją, negalime daugiau kalbėti apie raganų medžioklę, kaip anksčiau girdėjome tokius žodžius. Aš neįsivaizduoju, kaip generalinis direktorius galėtų atgauti kompetentingų institucijų pasitikėjimą. Po to, e, ką išgirdome ir perskaitėme. Ačiū. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Stas. Ponas Stas dabar prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Kolegos, turime aiškiai suvokti, kad penki priežiūros komiteto nariai nėra kažkokie įkyrus tyriamosios žurnalistikos atstovai. Jie taip pat nėra įkyrus nevyriausybinio organizacijų veikėjai, jie taip pat netgi nėra kritiškai nusiteikę Europos parlamento nariai. Įžangoje jų metinės ataskaitos yra parašyta, kas jie buvo, iš kur jie, iš kokius ryčių jie atė, atvyko į Olafą, tai yra pakankamai patyrę, gerbtini ekspertai, kurie už pakankamai kuklų atlyginimą dabar turi dirbti priežiūros komitete visiškai nepriklausomai, tačiau pakankamai smarkiai spaudžiami ir aš manau, kad jie savo darbą atlieka objektyviai. Šių metų ataskaita nėra pirmoji, buvo jų keletas ir prieš tai ir jose visuomet kartojasi tos pačios pastabos labai akivaizdu, kad tarpusavio santykiai tarp priežiūros komiteto ir dabartinio Olafo generalinio direktoriaus yra labai sudėtingi ir per pastarus metus jie nepagerėjo, nepaisant visų pažadų, kurios mums suteikė dabartinis generalinis direktorius. Kolegos, kurie jau ilgiau dirba šiame parlamente, prisimena veikiausiai 2014 balandžio mėnesio sustikimą likus keliams mėnesiams iki rinkimų, sustikimas su komisijos nariais šiemeta bei e, e, parlamento nariais, dalyvaujant Olafo generaliniam direktoriui ir kai kuriems priežiūros komiteto nariams to sustikimo metu pagrindinė žinia ir mintis buvo susijusi su tuo, kad vyksta dialogas, kad situacija gerėja, tačiau praėjusi savaitgalį perskaitęs ataskaitą tikrai negaliu teikti, kad man susidarė toks įspūdis, ponas e, Sarvama yra didžiausios frakcijos koordinatorius ir aš noriu atkreipti dėmesį į keturis aspektus, kalbant apie ataskaitas turint, tačiau pirmiausia noriu pasakyti štai ką. Aš tuomet yra kritikuojama Olafo veikla, tai manau, kad uh, Pirmiausia, reikia kalbėti apie generalinį direktorių ir apie jo artimiausius patarėjus, o ne apie e, tuos dešimtis Olafo pareigūnų, kurie labai energingai ir labai gerai atlieka savo darbą. Olafo struktūrose reikia aiškiai pasakyti, kad e, tikrai pagrindiniai Olafo darbuotojai ir pareigūnai savo atlieka darbą tinkamai ir korektiškai, tačiau to nebūtinai galime pasakyti apie Olafo vadovybę. Ta norėjau pabrėžti, kalbant apie išsakytas pastabas ir apie Olafo reorganizaciją 2012 metais 423 bylos buvo pradėtos ir tyrimai buvo pradėti prieimus vieną sprendimą ir trys tyrimai <clears throat> buvo pradėti apskritai e, nesulaukus jų pabaigoje e, jokio e, sprendimo. Aš manau, kad e, tokia veikla iš generalinio direktoriaus pusės yra neprimtina. Taip pat tarpusavio santykiai tarp priežos komiteto ir Olafo vadovybės ataskaitoje yra daug informacijos, taip pateikiama pakankamai uh, tiesiogiai yra tie tarpusavio santykiai aprašyti, manau, kad tai yra gerai, aš manau, kad mes turėtume pateikti tinkamą pasiūlymą dėl teisės akto, pagal e, kurį būtų galima sustiprinti atitinkamai apibrėžiant aiškiau ir e, griežčiau priežiūros komiteto įgaliojimus. Taip pat gal, turiu konstatuoti, kad priežiūros komitetui vis dar sunku užsitikrinti prieigą prie tyrimo informacijos ir aš manau, kad tikrai skandalinga, visiškai nepriimtina, kad Olafo generalinis direktorius 14 metų kovo mėnesį įsipareigojo pateikti e, metinę e, informaciją apie tyrimų, su tyrimo eiga susijusią informaciją ir po 14 mėnesių Mes e, girdime, kad jis vis dar šio pažado neįvykdė. Todėl manau, kad reikėtų e, atitinkamais klausimais pasikalbėti tiek su kompetitinga komisijos nare, tiek su pačiu generaliniu direktoriumi. Trečias dalykas, ponas Sarvama kalbėjo apie telefoninius pokalbius. E, e, pasiklausimus tiksliau, e, kurias vykdė Olafas ir e, neturėdamas atitinkamų įgaliojimų. Tik manau, kad e, tarp Olafo darbuotojų tikrai yra žmonių turinčių atitinkamą teisinį išsilavinimą ir mes turime apgalėstaudami konstatuoti ir pasakyti, kad į atinkamas mūsų pastabas generalinis direktorius nesureagavo. Kalbant apie tyrimų eigą, ir jų trukmę. E, tai ketvirtoje nuomonėje aiškiai parašyta, kad nemaža dalis tyrimų buvo pradėta neturint atitinkamo pagrindo, turime padaryti atitinkamas išvadas iš to. Taip pat e, kalbant apie ta, tas ataskaitos dalis, kuriame, kuriuose e, pateikiami pateikiam skaičiai, statistiniai duomenys, aš manau, kad čia būtų galima aiškiai kalbėti ne tik apie klaidinimą, tačiau ir apie melavimą. Ir manau, kad būtent tas antrasis terminas čia būtų tinkamesnis, vertinant tai, kas įvyko. Kalbant apie bendradarbiavimą tarp OLAF generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto narių, kuomet parašyta, kad 72 procentus rekomendacijų priežiūros komiteto nebuvo atsižvelgta turint omenyje, kad e, komitetas e, e, turi nešti savo indėlį į svarbios es institucijos veiklos demokratiškumą, tai kuomet neatsižvelgiama į tokį didelį skaičių rekomendacijų, kai negalima pateikti išvadų dėl didelės dalies tyrimo eigos, nes negaunama pakankama informacija, tai galim sulaukti tik tai vienareikšmiško mūsų įvertimo, kalbant apie priežiūros komiteto sekretariato e, finansavimą ir e, ten dirbančius asmenys, turime aiškiai pasakyti, kad e, šio sekretariato vaidmuo nėra pakankamas ir kalbant apie E, biudžeto tvirtinimą ir apie priežiūros komiteto narių ir sekretariato išlaidas, e, tai čia reikia taip pat atitinkamų korekcijų e, bei reikia imtis ryštingų veiksmų tam, kad būtų įdarbinami bešališki nepriklausomi asmenys priežiūros komiteto sekretariate, kad komitetas galėtų dirbti visiškai nepriklausomai ir bešališkai. Taigi manau, kad e, pagristai komiteto atstovai teigia, kad esama esminio nuomonės skirtumo tarp priežos komiteto narių ir generalinio direktoriaus dėl komiteto paskirties ir funkcijų ir būtent dėl to tie tarpusavio santykiai yra tokie blogi, todėl parlamentas turi pasirūpinti, kad Olafo veikla būtų tinkamai kontroliuojama ir mes turint omenyje, kad eilinį e, kartą mes svarstome metinę ataskaitą, neturėtume visko taip palikti, mes turėtume pradėti rimtas diskusijas su generaliniu direktoriumi, tačiau taip pat turėtume priminti ir komisijos bei ponios Gergyvos atsakomybę, nes būtent ji yra atsakinga už Olafo veiklos priežiūrą, o šiandien mums pristatytoje ataskaitoje, e, tiksliau ją skaitydami, mes matome, kad būtina netidėliotinai imtis veiksmų. Pone Ajala Sender dabar kalbės. Sí, eh, <clears throat> gracias, presidenta. Eh, en primer lugar. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai. Tikrai galėstau, kad neturime daug laiko diskusijai E, būtų įdomu buvę išgirsti plačiau informacijos apie kontekstą. Gaila, kad reikia taip skubėti ir nepasirengus deramai. E, kitas dalykas, jūs pirmininkė ir ponas Tas, ką tik sakėte, kad reikia susitikti su generaliniu direktoriumi ir norėjau paklausti, ar Olaf atstovai buvo kviesti į šį susitikimą. E, ne, malonu, kai kalbame įvairiausius dalykus apie instituciją, apie žmogų, kurio čia nėra. Įdomu, ar jisai buvo pakviestas, būtų gerai, kad tai būtų buvę, tada jis galėtų sureaguoti. Dabar, jeigu pasižiūrėsime į, į istorinius duomenys, tai ką mes turime nagrinėti, priminsiu jums, kas, apie ką mes čia kalbame. Olafas priežios komitetas. Praeitie, kai ponas Bruneris dirbo Olafe, o ponas Lopesas priežios komitete. Buvo keliamas klausimas, ar galima būtų susipažinti su tam tikra informacija, tačiau tuo metu priežios komitetas padarė klaidų, bent jau tai buvo sakoma, dabar viskas pasikeitė, uh, jis dirba atsidavęs ir pirmininkas taip pat, ir mums reikia Elksenos etikos kodekso, kad būtų galima apsaugoti teisės e, asmenų ar įmonių ar struktūrų. Ir mes turėtume išlaikyti tokią poziciją. Nors e, kartais pasinaudojama nutekinta e, informacija iš Olafo, e, E, ir už tai yra kritikuojamas Olafas, bet kartais mes pasinaudojame tuo, kartais kritikuojame Olaf, Olafą. Ir taip pat reikia kartais Olafą ginti, ne užsipulinėti. Prieš keletą metų mes matėme e, tarpusavio užsipulinėjimus, tačiau e, Priešios komitetas e, tai priklauso, yra pavaldus Olafui. Žinau, kad yra interesų konflikto elementai. Yra tam tikrų žmonių, buvo priežios komitete iškilo tam tikros įtampos, tačiau tai nėra visiškai susiję su uh, tuo, kad priežios komitetas yra Olafo dalis. Jeigu bus kitaip, tai niekas negalės susipažinti su ataskaitomis, mes visi tą tai, žinome, tai yra dalis to keisto to gyvūno, kas yra Olafas. Ir mes bandėme per ištisus metus kai ką pakeisti, buvo kalbama, kalbama ir apie Europos prokuratūrą, bet jeigu struktūra, pavyzdžiui, Europos prokuratūra negaus tiek informacijos iš Olafo. Ir dėl to atsiranda įtampos tarp institucijų. Pone Piesti, aš E, tikiuosi, kad mes galėsime pasirūpinti tam tikrais dalykais, kad parlamentas kažką e, padarys ir padės. Aš pati esu pasirengusi užtikrinti, e, siekti, kad vėl atsirastų ryšys ir kad išpoliai prie žmonės pasibaigtų, nes tai kelia problemų. E, prieš tam tikrą laiką priežios komitetas e, nagrinėjo nutekintą informaciją. Žinome, kad viena ataskaita buvo buvo nutekinta ir norėčiau pasitikslinti, nes ten buvo labai e, svarbių konfidencialių duomenų. Ir kitas dalykas, kuris e, buvo paminėtas, jūs apie tai mums sakėte ir mes jau keletą metų tuo užsimame. Klausimas yra tas, ar pateikiama informacija apie praeitį, apie uh, ataskaitas parengtas prieš keletą metų. Jos dabar pateikiamos tarsi būtų naujos visuomeniai. Kreipiausi į kontrolėją ombudsmenę dėl to. Uh, apie tai, kaip turėtų būti paaiškinama, e, kaip paskelbiamas tokios ataskaitos, kad reikėtų patikslinti, kai jos yra sukompiliuojamas tai ir paskelbiamas. Aš nežinau, ar Volafas tą turėtų daryti. Norėčiau paklausti poną Pioisti. Apie Olafo atsakymus. Jūs čia kalbate ataskaitą apie tai, bet nežinau, ar tai yra visi atsakymai, visos nuomonės ir ar būtų galima į juos pasižiūrėti. Jūs taip pat minėjote atskirų atvejų tyrimą. Reikia plačių diskusijų. Ne, nereikia to reikalauti iš Olafo. Priežios komitetas turi konkretų uždavinį apginti Olafo nepriklausomybę nuo kitų institucijų, nu, pavyzdžiui, nuo parlamento Dabar e, matome situaciją, kurioje Olafas yra tarsi ginties pozicijoje, visi tarsi prieš jį e, nusistatę. Tai yra neprofesionalų ar politinių sprendimų dalykas, tačiau kas e, nusprendžiama, tas visus paveikia, nes generalinis direktorius yra susijęs su visais, atstovauja visiems darbuotojams tai yra susijęs su Olafo istorinėmis problemomis. Aš ateityje, kai bus renkami nauji nariai, e, reikėtų įtrau... rekomenduočiau, kad būtų e, pasirenkami tikrai neutralūs, nepriklausomi profesionalai, kurie visiškai nesusijęs su Olafu. Manau, kad buvo daug institucinių problemų kurios trukdo deramai Olafui dirbti, o priežiūros komitetas turi atlikti savo vaidmenį. Mėla kolegė, kadangi minėjote mano pavardę, noriu atmesti bet kokius priekaištus dėl to, kad komiteto nariai kaip nors e, bando e, e, pozicionuoti savo nuomonę neigiamai Olafo generalinio direktoriaus e, atžvilgiu aš noriu Jums aiškiai pasakyti, kad e, komiteto bendrai visi nariai tokios pozicijos nesilaiko, galbūt atskiri komiteto nariai. Taip, tačiau tai yra jos meninė pozicija. Mes generalinio direktoriaus Kesslerio į šį susitikimą nepakvietėme dėl to, kad pastarai kartą vykęs bendras susitikimas ne praėjo taip sklandžiai, tačiau tikrai sustiksime su juo kitomis aplinkybėmis ir su komisijos nare Georgieva. Aš e, Olafo veiklą stebiu jau 11 metų ir e, e, raginčiau Jūs e, įvertinti šiandien pateiktą informaciją, o e, tai, kad ponas Kessleris nedalyvauja šios dienos posėdėje, tikrai nėra susiję dalykai, o jį pakviesime kitą kartą. Dabar kolega Dejon kalbės. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, pirmiausia, atsiprašyti, kad uh, Negalėjau nuo pradžių klausytis šios ataskaitos pristatymo, kadangi buvau į transporto spūstį patekęs, e, tačiau tai, ką išgirdau, iš tiesų šokiruoja. Iš tiesų čia galime išvelgti ir tam tikrų sąsojų su ankstesniais įvykiais, su praeitimi, tačiau ne vien apie tai reikia kalbėti, man labai e, nepatinka ir Aš labai apgalėstauju, kad e, mes sukamės čia rate kaip voveris ir tos diskusijos su generaliniu direktoriumi atrodo niekada nesibaigs ir jos jokių rezultatų neatneša. Aš manau, kad mums reikėtų pereiti aukštesnį lygį, diskutuojant, pradėti diskusijas ne su generaliniu direktoriumi, bet su komisijos nare atsakinga. Ir iš e, kolegų reakcijų galiu daryti išvadą, kad komisija taip pat bando e, šios įvykius kažkaip nustumti labiau į šalį <clears throat> arba e, į tolesnę perspektyvą perkelti. Tai manau, kad mums reikėtų pasitelkti tinkamus svertus, pavyzdžiui, tvirtinant e, biudžetą. 2016 metų. Noriu pasakyti, kad e, bent jau mano šalyje, Niderlanduose, e, kuomet pasitaiko tokiu atveju, kai tam tikros tarnybos vadovas pavaldus ministrui e, savo darbą atlieka netinkamai, tai arba, pavyzdžiui, klaidina pateikdamas informaciją, tai atsakomybę už tai turi prisimti ministras. Antras dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, susijęs su tuo, kad buvo e, minimas e, atvejis, kai informatorius suteikė atitinkamą informaciją priežiūros komitetui. Europos parlamento nariai visi mano, kad į informatorių pateikiamą informaciją reikia reaguoti rimtai ir kad reikia jiems suteikti tinkamą apsaugą. Atrodo, kad e, e, ir jeigu e, tokia informacija yra gaunama dėl, pavyzdžiui, netinkamos tyrimo eigos, tai aš iš Olafo tikiuosi tokios reakcijos, kad to informatoriaus pateikta informacija būtų pasinaudojama siekiant padėti ištaisyti. Tuo tarpu iš priežiūros komiteto atstovų sužinojome, kad tas pats informatorius po to jau e, pateko į pakankamai keblę padėtį ir aš manau, kad taip įvykiai netulėtų, neturėtų rutuliotis, mes šios klausimus turime rimtai aptarti taip pat ir su komisijos atstovais, o kalbant apie mano frakcijos reakciją, tai kuomet yra netinkamai reaguojama arba nederamai į informatorių pateikiamą informaciją, tai e, mums tokia pozicija yra visiškai nepriimtina, mano frakcija reiškia savo visišką solidarumą priežiūros komitetui ir noriu poniai Sender pirmiausiai pasakyti, kad mes galime kalbėti apie tūkstančius procedūrinių problemų, tačiau čia kalba eina apie tarpusio pasitikėjimo krizę ir ją galime išspręsti tik tai diskusijoje su komisijos nare, kolega Valilė. Dėkuoju, kad sudėkite žodžiai. Norėčiau padėkoti priešios komitetui už, kad pristatytą ataskaitą. Aš esu tikras, kad jūs žinote, e, jog esu parlamente naujas žmogus ir labai aš informacija man buvo naudinga, ypač vertinant tai, kas vyksta Olafe. Problema, mano nuomonė, yra ta, kad nėra Olafo atstovo. Aš turiu daugybę klausimų šios organizacijos atstovams. Ponas Savarba ir kiti minėjo labai vertingų dalykų, tačiau Nežinau, ar galiu visiškai pasitikėti ataskaitą ir e, visų tuo, ką išgirdome. Aš norėčiau, kad kas nors iš komisijos galėtų atsakyti į klausimus, nes buvo labai rimtų kaltinimų išsakyta. Labai e, svarbių pastebėjimų pasakyta. yra labai daug problemų ir kalbėdami apie finansų kontrolę turime į viską žiūrėti labai atskirai, bet atsargiai, kaip sakiau, aš esu naujas parlamento narys ir e, e, galbūt mes neturime pakankamai priemonių įvertinti objektyviai viską, atlikti objektyviai analizai. Norėčiau e, ateityje sustikti su Olaf atstovais ir pateikti jiems klausimų. Pronas Šmitas. Ponė. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, aš anksčiau nebuvau su Olafo veikla susidūrusi, tai man šie faktai atrodo dar įdomesni nei e, kolegoms, kurie anksčiau kalbėjo. Taip pat, ponia Jala, aš e, irgi nenoriu, kad būtų įsteigta kažkokia Olafo veikla dubliuojanti institucija ir aš manau, kad šios diskusija tikrai nėra ordinari parlamento veikloje. Noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms ir nenoriu jų minčių kartoti. Aš paprasčiausiai noriu galėti pasitikėti Olafu ir aš tikrai nenoriu atlikti kažkokio tai kažkokios detektyvos funkcijų. Aš pageidaučiau, kad Olafo veikla būtų tinkama, bešališka ir tinkamai kontroliuojama, kad faktai nebūtų nuslepiami arba e, būtų vykdomos kokios nors machinacijos ir manipulacijos. Noriu užduoti tris klausimus. Kaip dabar e, turėtume kokiamis priemonėmis pakeisti tą situaciją, apie kurią yra pranešama ataskaitoje, kokiu veiksmu parlamentas galėtų imtis, kad padėtis pagerėtų ir ką turėtume pasitelkti į pagalbą, kad e, Olafas pradėtų dirbti tą darbą, kokį ir turėtų dirbti ir kad kolegos dirbantis priežiūros komitete taip pat galėtų tinkamai jiems patikėtą darbą atlikti. Ačiū kolega Novakovas dabar. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paritarti ponui Savarmai. Jis išsakė labai didelį surūpinimą kelinčių dalykų. Koks yra vaidmuo priežiūros komiteto? Ar apsaugoti, ar e, kritikuoti Olafo veiklą. Aš nesutinku nei su jum, nei su kitų dalykų. Reikia objektyvių dalykų ir piliečiai nori, kad jų mokesčiai būtų objektyviai vertinti ir apsaugoti, nes tai yra jų pinigai. Ponas Savama e, citavo įvairias pastraipas reglamentų, e, taisyklės patvirtintas ir kalbama, kalbėjo apie tai, kad pažeistos tos taisyklės, tai kelia ne tik susirūpinimą, bet e, pasirodo labai e, baisi ir jeigu parlamentas tyčia buvo neteisingai informuotas, e, klaidinamas tokiu lygmeniu, pateikiant tokią informaciją apie Olafo veiklą ir rezultatus, tuomet mūsų laukia labai didžiulė problema, kaž, kurią reikės kažkaip spręsti. Aš žiūrėsiu, ką darys toliau priežios komitetas ir kaip bus paaiškinti tam tik, e, tikri teiginiai, kurie buvo išsakyti komiteto. Neturiu daug patirties darbo šiame komitete, tačiau mes turime galimybę dabar tarsi pažiūrėti iš viršaus ir žmonės turi gauti objek, turi būti apsaugoti, tikrai apsaugoti, jų lėšos turi būti apsaugotos per Olafo veiklą. Taip pat jie e, tikisi, kad mes e, prižiūrėsime, kaip viskas vyksta. Bet dabar matome, kad gali būti didelė problema, kai e, buvo klaidama tokia institucija kaip parlamentas ir jeigu tai buvo, tai mes turime imtis veiksmų, teikti klausimus. Ir, ir mes e, turime tikrai žiūrėti, ar, tik, ar nebuvo čia kažkas neteisingai pateikta. Ponas Gairis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen ja sicherlich alle diesen. Äh Mėly kolegos, visi prisimenate turbūt vieną amerikiečių filmą. Švilpiko diena jis vadinasi. Uh, kartais man sudaro įspūdis, kad aš jaučiuosi taip, kaip pagrindinis to filmo personažas, herojus. Aš dabar nenoriu detaliau e, analizuoti ataskaitos nuostatų, kolegos tą padarė, aš tik norėčiau pateikti pasiūlymą dėl procedūros, atsižvelgiant į tai, kad mes jau dabar vieš, per viešą posėdį valandą ir penkiolika minučių svarstome pakankamai e, sunkius e, kaltinimus e, kovos su sukčiavimu institucijai, tai mes papildomai kenkiame šiai tarnybai ir čia tikrai niekas tuo neturėtų abejoti ir galbūt kai kurie tikslingai tą daro. Inge minėjai, kad Olafo generalinis direktorius nebuvo pakviestas į posėdį dėl to, kad pastrai kartą vykęs susitikimas nebuvo pakankamai teigiamas. Aš manau, kad e, daugelis tų e, priekaištų generaliniam direktoriui Kesariui nebuvo tokie konkretus ir aiškus, kaip atrodė. Aš nemanau, kad mums bus labai naudinga, jeigu dar valandą laiko papildomai turėsime išklausyti e, kolegų priekaištų generaliniam direktoriui Kessleriui, po to 20 minučių išklausytume jo atsakymus, jį dar kartą pasikvietę, aš manau, kad mes turėtume savo pateiktus priekaištus ir kaltinimus raštu išguldyti ir paprašyti generalinio direktoriaus juos sureaguoti ir Kai turėsime generalinės direktoriaus atsakymus, tuomet esu pasirengęs toliau diskutuoti, nes man kyla rimtų sunkumų dabar taip viešai užsipuldinėti e, Olafo tarnybą, nesuteikiant galimybės e, atitinkamai sureaguoti ir atsakyti į pateikiamus priekaštus kaltinimus. Kolega Pirinskis dabar. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad visi šioje salėje sutinka kad čia yra dviejop, dviejopas klausimas. Pirmiausia, čia kyla problemų dėl turinio esmės ir apie tai buvo kalbama ir aptariant ataskaitos turinį. Ir galbūt ataskaitos e, turinys yra patikimas, dauguma ten matyt pateiktos informacijos yra tiksli, tačiau yra ir kitos problemos, procedūrinės problemos. Ir aš tikrai nelabai suprantu, kaip yra įmanoma vesti tokią diskusiją, dalyvaujant tik vienai pusiai. Tai yra visiškai nesu, nesuvokiama. Ir anksčiau buvo tokių keitimusi nuomonėmis ir apskritai, kai kyla nusivylimas, kai, kai yra daug emocijų, tai yra labai aktualu ir kaip ponas Savermas savo pareiškimo pradžioje sakė, čia kalba eina ne vien tik tai apie eilinį susitikimą, tai labai neeilinis susitikimas, nes tikrai tai yra labai rimti kaltinimai, kurie yra pateikiami ir aš tikrai nuoširdžiai galiu pripažinti, jog nelabai suprantu, kaip jūs, kaip pirmininkė, dabar tokiai procedūrai galite pirmininkauti. Ačiū. Mielai sureaguosiu į šią pastabą, kuomet tvirtinome ir rengėme darbo tvarkį, mes nežinojame, kokie yra priekaištai ir reiškiami, nežinojame, kas parašyta metinė ataskaita, mes žinojame, kad priežiūros komitetas parengė ataskaitą ir norime ją apsvarstyti. Ir aš siūliau priežiūros komiteto nariams aptarti šią ataskaitą su mūsų komiteto nariais, o ne su generaliniu direktoriumi. Noriu atkreipti dėmesį, kad priežiūros komiteto nuomonė kolegai Gairiui, tą sakau, yra e, pridėta prie ataskaitos, tai yra e, generalinio direktoriaus nuomonė. O dabar mes imsimės tolesnių veiksmų, reaguodami į šios ataskaitos turinį ir jo nuostatas. Tikrai yra nemažai aspektų, kuriuos reikia aptarti su generaliniu direktoriumi. Ir aš noriu pasakyti, kad remiantis ankstesnių diskusijų e, patart, patirtimi su generaliniu direktoriumi, tai čia galime vėl grįžti prie filmo Švilpiko diena. Ir E, padaryti išvadą, kad tos diskusijos tikrai neatnešė laukiamų rezultatų. <clears throat> Aš noriu pasakyti, kad e, čia negalime kalbėti apie tai, kad e, priežiūros komitetas ir generalinis direktorius yra tarpusavyje besiginčiančios šalis, o mes esame teisėjai. Priežiūros komitetas turi tinkamus įgaliojimus, turi turėti galimybę tas įgaliojimais pasinaudoti. Čia klausimas ne apie tai, kuo mes mažiau tikime, o kuo e, labiau tikime, čia yra pateikta metinė ataskaita ir iš jos galime daryti išvadą, kad parlamentas buvo mulkinamas ir jam buvo meluojama. Taigi aš e, galiu tik aiškiai remtis konkrečiais e, faktais tyrimų eiga generalinio direktoriaus ataskaitoje e, tyrimo trukmė buvo pristatoma kaip vienas iš didžiausių laimėjimų, o dabar turime ir e, matome kitus faktus, kad mes buvome klaidinami ir mums buvo meluojama dėl tyrimo trukmės. Ir, ir e, čia buvo pasitelktos statistinės manipulacijos. Taigi padėtis yra tokia, e, kokia yra ir galbūt mums nelabai patinka, tačiau dabar turime galvoti, kaip elgtis toliau. Kolega Savarma dar paprašė žodžio. Ir senon. Taip, tai ir yra švilpiko diena ir aš irgi esu suirzęs kaip ir jūs. Mes čia susirinkome, kad aptartumėme priežiūros komiteto ataskaitą, apie tai šiandien ir kalbamės. Ataskaitoje aš Nematau jokių kaltinimų, aš tik tai matau faktus, kurie yra sukaupti, surinkti. Yra pateikiamos galimybės Olafui, Olafo generaliniam direktoriui atsakyti į klausimus, kuriuos jiems pateikė priežiūros komitetas. Suteikiama galimybė ponui Kessleriui atsakyti ir jis atsakė priežiūros komitetui. Vėlgi, čia susirinkome, kad aptartumėme ataskaitą. Ir tą, mano manimu, ir darome. Vėlgi galimybė ponui Kesleriui žinoti, kad mes kalbamės apie tai, jam nedalyvaujant. Na klausykit, šis posėdis yra transliuojamas internetu, to pakanka. Ir dar vienas dalykas. Kaltinimai. Aš visiškai neigiu uh, ir nesuprantu, kodėl kalbate apie kaltinimus, kolegos. Aš labai atsargiai kalbėjau ir žodžio kaltinimai net ir nevartojau savo pasisakymę. Aš tiesiog reikalavau, kad būtų peržiūrėmi protokolai, ką viešai Kessleris yra pasakęs apie pradedamų ir baigtų bylų uh, skaičių ir trukmę, konkrečiai vertinant statistinius duomenis. Aš tai pasakiau ir juk viskas yra įrašoma, gal reikia peržiūrėti įrašus ir pažiūrėti, kas buvo pasakyta šiame posėdėje. Tikrai niekas nieko čia nekaltina ir netoks mūsų darbas, niekieno, tai nėra nei vieno mūsų vaidmuo. Ir sutinku su pirmininkė, kuri sako, kad mes čia neturime dabar būti teisėjais ir pasakyti, kas už, kas prieš. Aš net girdėjau žodį asmeniškai. Man atrodo, nežinau tiksliai, bet lyg girdėjau žodį asmeniškai. Bet čia tikrai nėra kalbama asme, apie asmeniškumus, čia kalbama apie ES institucijas. Ir ne bet kokias institucijas, bet konkrečiai apie tą instituciją, kuri turėtų rūpintis piliečių teisėmis, institucijų teisėmis ir tuo, kaip galiausiai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ačiū. Kolegina Jala Sender, bitte. Ne, Jala Sender. Pirmiausia, nekalbame apie poną Keslerį, kalbame apie Olafą ir priežiūros. Komitetas yra ne bet ko priežiūros komitetas, bet Olafo priežiūros komitetas. Juk čia uh, kalbame apie skaidrumą ir tai yra transliuojama Europos piliečiams. Jie turi teisę žinoti viena vertus, kas yra sakoma apie tokią įstaigą kaip Olafas, ką apie Olafą sako priežiūros komitetas. Mm, jo uždavinys, jo tikslas užtikrinti Olafo nepriklausomumą, bet nepulti tos institucijos ir taip pat mes kartu turime apginti teisės ir garantijos tų, kurie yra tyriami Olafo. Bet čia kalbame apie institucijas, ne apie poną Kesslerį. Kessleris yra institucijos direktorius. Ir kaip ir priežiūros komiteto atveju, čia nėra ponas e, ar dar kažkoks kitas. Mes nekalbame apie konkrečius asmenis, bet apie institucijas. Aš norėčiau, kad būtų užfiksuota kad Olafo direktorius nebuvo pakviestas, nes normaliame teisme asmuo, kuris yra kaltinamas arba kurio, prieš kurį yra pateikiami faktai, turi turėti galimybę sureaguoti, atsakyti. Ir aš manau, kad šios diskusijos yra neteisingos piliečių akise, nes kitos pusės čia nėra. Taigi mes tiesiog manipuliuojame, užsimame manipulacijomis, ponė Ge, Ge, Pone Gresler, jūs turėjote ataskaitą, aš jos ne, negavau anksčiau, šiandien negavau tik tai po pietų, jūs turėjote visiems išsintinėti tą ataskaitą anksčiau. Tai yra labai svarbi ataskaita. Mes žinojame, kad kalbėsime apie Olafą, taigi kažkas iš Olafo turėjo būti pakviesta šiandien sureaguoti, nes aš, pavyzdžiui, turiu klausimų ir Olafui. Ir aš labai norėčiau tuos klausimus užduoti Olafui dėl, pavyzdžiui, auditorumų specialiųjų ataskaitų ir panašiai, kai būna su komisarais ir auditorumais. Čia kalbame apie specialų, kai kalbame apie specialiuosius auditorumų, specialias auditorumų ataskaitas. Aš norėčiau, kad skaidrumas galiotų visiems, nes e, tada tik tai piliečiai gali aiškiai suprasti, kas vyksta, nes priežiūros komitetas tyria čia labai rimtus dalykus ir mes girdime tik tai apie vieną instituciją kuri turi direktorių ir turi darbuotojus, bet dėja neturi galimybės sureaguoti į tuos žodžius. Gal galime greičiau? Penktadienį prieš Strasbūro sesiją ataskaita buvo išsintinėta visiems komiteto nariams. Penktadienį prieš Strasbūro sesiją. Prieš dvi savaitės maždaug. Taigi norėčiau tiesiog pasakyti, kad ataskaita visiems buvo pateikta, aš jos neperskaičiau tada, aš perskaičiau tik šį savaitgalį, anksčiau laiko neturėjau, tačiau ataskaita buvo visiems išsintinėta visi turėjo galimybę susipažinti su ją. Na ir žinoma, buvo akivaizdu, kad tai reiktų aptarti su generaliniu direktoriumi, tačiau man atrodo, kad generalinis direktorius čia nes, negalėtų, nebūtų problemos sprendimos, sprendimo dalis. Ir galbūt ponė Georgieva galėtų pateikti deklaraciją rytoj. Uh, Ir šį vakarą, bet, bet kuriuo atveju mes turėsime galimybę susitikti su ponė Georgieva per priežiūros komiteto e, prieimimą. Taigi dar kartą žodis priežiūros komiteto pirmininkui ponui Piesti. Well, I'm, <clears throat> I'm not sure that I'm able to... Aš nesu tikras, kad galėsiu apibendrinti ataskaita yra tikrai didelės apimties. Aišku, kad yra tam tikrų dalykų atvirų, labiau klausimų pabučio, paskui aš e, perdosiu žodį savo kolegams, kad atsakytų konkrečiau į kai kurios klausimus. Pirmiausiai, dėl procedūros. Ne e, parlamente, bet priežiūros komitete Ajelas Sender apie tai klausė. Mes perdavėme mūsų parengtas nuomonės Olafui ir Olafas turėjo galimybę komentuoti, sureaguoti į jas. Olafo puslapyje galiu sureaguoti per konsultacijos procedūrą, kuri numatyta pagal sutarimą su Olafu, bet kai kurie atsakymai Olafo e, yra pateikti šios e, struktūros puslapyje, galite susipažinti su tuo. Mes e, jų neįtraukėme. Trūksta nuseklumo metodikoje, bet viskas yra E, pateikta puslapyje, mes padiname skaidrumą ir dabar e, procedūra tokia, kad Olafas gali net ir tinklalapyje sureaguoti į pastabą, jeigu tai yra viešas dalykas, jeigu ne, tai tuomet dirbame tiesiai padabių institucijų laikom, laikantis griežtų slaptumo taisyklių. Bet e, mes ateityje dar atsargiau dirbsime vykdami konsultacijų procedūrą. Mes taikome tarptautinius standartus, e, atlikdami išorės vertinimą ir geriname savo veiklą. Kitas dalykas - priežiūros komitetas neieško, nesiekia gauti informacijos dėl tyrimų, ypač vykda, vykdomų uh, tyrimų atskirų. Norėčiau tą labai aiškiai pasakyti. Per diskusijas buvo apie uh, tai kalbama, bet mes paprasčiausiai Galiausiai sakome, kad mūsų tikslas yra apginti Olafo nepriklausomumą, bet taip pat ir žiūrėti, kaip yra įgyvendinamos procedūrinės garantijos, kaip vyksta tyrimai. Trys aspektai yra. E, tie, už kuriuos mes, kaip priežiūros komitetas, esame atsakingas ir reikėtų daugiau aiškumo apie tai, kaip reikėtų mums elgtis. Olafo reglamentas, e, tiksliau, buvo vien. Buvo bijomasi, kad komisija, viena komisija, kuri e, atsistatydino, gali pakengti Olafo nepriklausomui ir kad generalinis direktorius gali imtis veiksmų prieš komisiją, bet viskas pasikeitė ir dabar veikia priežiūros komitetas, kuris e, turi aiškius užduotis. Ir mes kaip kolegialus organas veikiame ne atskiri nariai, bet kalbame apie institucijas ir mes sakome, kad viskas yra e, susijęs su institucijomis, ne individais, kai minimos problemos. Antras dalykas - Olafo atsakymai. Ne viskas praeitie buvo labai aišku, nes komitete yra daug gerų teisininkų, išskaitant mane, aš gal netoks geras, bet vis tiek teisininkas, bet interpretavimas kai kurių dalykų taip pat gali būti diskutuotinas pavyzdžiui, pakankamai rimti įtarimai. E, dėl tų 423 atvejų. Tuo metu, kai pradėti tyrimai buvo, Europos teisingumo teismas buvo jau primė sprendimą dėl e, rim, pakankamai rimtų įtarimų, bet vėliau, e, jeigu grįžtume prie teisėkojos teksto reglamente, dėl Olafo nėra tokios formuluotės pakankamai rimti, kalbama tik apie įtarimus, įtarimą. Ir mes e, negalime stati su Olafu ar kaip interpretuoti šiuos dalykus. Mūsų interpretavimas yra tas, kad paimtas interpretavimas yra iš teismo teisenos, o sutartyje išdėstė pagrindiniai e, teisės principai, bet dėl to yra tam tikrų e, niuansų ir nėra visiškai šis dalykas aiškus. Toliau dėl statistikos. Aš norėčiau paminėti porą svarbių dalykų. Jūs ir kitos institucijos turėtų pasidaryti išvadas apie tai, ar esate klaidinami ar ne. Mes sakėme, mes nesakome, kad yra klaidinančios informacijos, mes pasižymė į statistiką ir pateikėme savo išvadas, kad tai nėra e, labai tikslus vaizdas ir kad reikia atsižvelgti į visą situaciją. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad mes dirbame statistikos srityje. E, Olafo prašymų taip pat mūsų ėmė komisija, mes dirbsime ir toliau, mes dar nebaigėme savo darbų ir ateityje dėl būsimų sustikimų mes turėtume visuomet laikytis neutralumo principo, neutraliai kalbėti apie tai, kadangi e, šiandieną Reikia prisiminti, kad priežiūros komitetas taip pat vaidina, atlieka teisinį tam tikrą vaidmenį, e, gali imtis jisai tam tikrų veiksmų prieš Olafo vadovybę. Mes turime e, dėl to išlaikyti savo objektivumą ir neutralumą. Dar vienas pastebėjimas, kuris gal asmeninio pobūdžio labiau aš neturėjau galimybės e, apie tai pakalbėti su kolegomis. Man šiek tiek kelia kai kas surūpinimą. Mes šį vakarą dar pakalbėsime apie tai, nes atrodo, kad esame ginčio dalis, bet mes neturėtume būti jokio ginčio dalis. Mūsų tikslas būti objektyvių priešios komitetų ir mes pasižiūrėsime, ką patys galime padaryti, kad užtikrintume, jog taip ir būtų ateityje. Dėkoju gerbėmiems parlamento nariams už klausimus, už galimybę pasisakyti. E, manau, kad ponas Denolf e, dėl statistikos pasakys jums e, svarbių dalykų. Labai ačiū. Labai svarbu vieną dalyką noriu pasakyti papildomai. Priežios komitetas, mes kalbam apie faktus. Ir ir atitinkamai rengiama ataskaitas. Taigi mes niekam nepriklausome. Mes esame penkių narių struktūra. Manau, svarbu tai pasakyti, penkių narių struktūra ir mes nesame atskiri individai. Mes esame objektyvus, nešališki. Todėl, ir jau ne pirmą kartą tai atsitinka, norėčiau pakviesti parlamento narius, jeigu jie turi kokiu nors kaltinimu man asmeniškai ar kitiems nariams, prašau juos išsakyti Jeigu to negalite padaryti, tai tuomet nebeinsinuokite tam tikrų dalykų. Aš uh, galiu pasakyti, kad aš turiu tam tikrą reputaciją ir noriu ją ginti. Jeigu jūs galite įrodyti savo kaltinimus, tai aš priimsiu juos, esu pasirengęs, bet jokių insinuacijų nenorėčiau girdėti. Ačiū uždėmesi. Ja, vielen Dank. Wir, ich möchte Ihnen sagen, dass ich in diesem Punkt. Labai ačiū, visiškai Jums pritariu dėl paskutinio pastebėjimo ir labai apgailestauju, kad antrą kartą reikia kartoti tuos pačius dalykus. Komiteto vardu noriu Jums padėkoti už labai sudėtingą Jūsų atliktą darbą, už pateiktas įžvalgas į Olafo veiklą Jūsų ataskaitoje, be šių įžvalgų mes daug dalykų nežinotume, puikiai žinome, kad padėtis yra pakankamai sudėtinga jau daugelį metų. Tikrai labai aukštai vertiname jūsų e, ankstesnę veiklą valstybėse narėse ir kad jūs dabar e, sutikote imtis atitinkamos veiklos ES lygių, tikrai nepaliksime jūsų vienų, galim tą pažadėti. Nepaisant to, kad maždaug pusvalandžių atsilikdami periname prie darbo tokios klausimą, tikiuosi, kad pakankamai punktualiai ir laiku atvyksime į jūsų prieimimą. Dabar e, noriu pasveikinti poną Jose Manuelį, kuris yra atsakingas už komisijos biudžetą. Dabar e, e, suteiksiu tau žodį, kad galėtum pristatyti uh, dabartinę padėtį susijusią su biudžetu. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pamėginsiu kalbėti pakankamai trumpai. Mano tikslas yra pirmiausiai įsiklausyti jūsų pasiūlymus dėl geresnio biudžeto, kadangi biudžetas jo pagnės gairės jau buvo patvirtintos plenarinėje sesijoje. Mes uh, sieksime biudžetu skatinti užimtumą įmonės ir verslumą. Būtent šių tikslų siekdami mes ir versime tinkamas programas, tokias kaip Horizontas 2020, tai Erasmus Plus ir kitas. Tai yra pirmoji A išlaidų kategorija. Tai yra mums rūpi E, socialinės sanglaudos, e, taip pat e, išornio solidarumo ketvirtoji išlaidų kategorija sritis. Mes negalime pamiršti to, kas vyksta už mūsų sienų. Žinomas solidarumas yra susijęs ir su kita mūsų siekėmybė, tai yra saugumu. Štai turiuomenyje mums tuos klausimus, kuriems mes teikiame pirmenybę. Mes tikimės, kad problemos, kurias patyrėme, bus išspręstos per 15 metų. Iki 15 metų pabaigos turiuomenyje problemų susijusios su asignavimais mokėjimams ir <clears throat> tas e, neįvykdyti e, spareigojimai mokėjimams yra gėda institucijų gėda, nes e, jeigu jau prisimame tam tikrus įsipareigojimus, tai po to mes turime rasti būdų, kaip tos įsipareigojimus įvykdyti. Taigi turime susimokėti savo skolas ir parodyti pavyzdį kitiems. <clears throat> Todėl būtent dėl to noriu pasakyti, kad ta mokėjimo problema turės, turi būti išspręsta ir mes tikimės, kad šiuo metu eigoje, aš nenoriu pasakyti, kad mes ją visiškai išspręsime, tačiau mes turime rasti būdų, kad neapsunkintume 2016 metų biudžeto, kad neapsunkintume daugiametės finansinės programos tam, kad galėtume <clears throat> laikytis prisimtų įsipareigojimų ir e, prisimtų arba patvirtintų kompromisų, jeigu mes pradėsime kvestionuoti tą kompromisą, kuris buvo patvirtintas daugiametės finansinės programos kontekste, tai gali kilti grėsmė mūsų mokėjimų įsipareigojimams ir daug kas teigia, kad galbūt dėl dabartinės padėties yra kaltas anglos politika tai tikrai nesąmonės politika, galbūt tos anglaudos politikos sėkmė sąlygoja tokia dabartinė situacija, nes buvo prisimti atitinkami įsipareigojimai, tikintis, kad nereikės jų vykdyti, tačiau eh, kai jau buvo prisimti tie įsipareigojimai, buvo leista tinkamas sąskaitas apmokėti, tai eh, mes ir patekome į tokią padėtį, kuomet prireikė papildomai lėšų, kad būtų įgyvendinti tie prisimti įsipareigojimai ir patvirtinti įsipareigojimai. Tikiuosi, kad ta padėtis bus išspręsta ir kad nebus padėtas galutinis taškas, tačiau kad bus pasiektas tikras kompromisas komisija iki tiksliau jau pristatė atitinkamus pasiūlymus, e, kaip įgyveninti tą mokėjimų planą, nors tai nėra e, tas tikrasis mokėjimų planas komisijos pasiūlytas iki šių metų pabaigos e, nesumokėtų sąskaitų susikaupusių už 20 milijardų eurų ir 2016 metais yra numatyta tokių sąskaitų už 3 milijardus eurų. E, teigiama, kad e, programos negalės būti gyvendinamos taip, kaip turėtų būti gyvendinamos. Na tai yra galbūt lengviausias būdas išvengti prievolės mokėti, kuomet e, tos programos yra netinkamai gyvendinamos arba sustabdomos yra jų finansavimas. Manau, kad reikia prisi... vykdyti prisimtus įsipareigojimus ir galiausiai mes patvirtinome atitinkamas taisyklės, kurių būtina laikytis. O tai, kas vyksta su programomis, pavyzdžiui, sąjungos politikos srityje, visi puikiai žinome, kad galioja taisyklė N plus 3 dabar. Kalbant apie tvarkaraštį, taip pat būtina jį paminėti. Gegužės 27 dieną komisija pristatys biudžeto projektą, parengėmėjai veiksmai ir e, bandomasis projektas e, galės būti svarstamas iki birželio 4 dienos, birželio 17 dieną bus patvirtinti tinkami pranešimai, o trilogas nuo 22-23 e, bus e, tvirtinamas ir vyks diskusijos, po to plenarinė sesija bus biudžeto projektas tvirtinamas ir rugsėjo viduryje e, bus svarstamos pataisos spalio mėnesį 12-13 dieną tvirtinama rezoliucija, spalio 28 dieną, 29 dieną bus diskusijos ir balsavimai plenarinėje sesijoje bei taikinimo komitetas posėdžiaus dėl biudžeto, kalbant e, apie klausimus, kurie jūsų komitetui yra svarbiausia, yra numatytos e, pagal daugiametės finansinės programos e, kontekste, yra numatytas tinkamų programų finansavimo didinimas, e, turiuomenyje programas, kurios yra skirtos kovoti su sukčiavimu ir ES finansinių interesų apsaugą 2016 metais tų programų finansavimas turėtų būti nežymiai didinamas, tai kovos su sukčiavimo programa, jos asignavimai bus nežymiai mažinami daugiametės finansinės programos kontekste. Na ir dabar norėčiau išklausyti jūsų minčių, pastebėjimų ir pasiūlymų susijusių su tuo, kokį geriausią įmanomą biudžetą turėtume parengti ir patvirtinti e, tiek e, kalbant apie programoms skiriamus asignavimus, tiek apie bendrą biudžetą. Ačiū, taip pat ačiū ir už kantrybę, kaip pranešė, norėčiau patikslinti kai kurios elementus. Avy, norėčiau pristatyti trumpai nuomonę, kurią mes renksime ir Čia kalbame ir apie Olafą, ir priežiūros komitetą, priežiūros komiteto sekretariatą. Ir tikrai tikimės, kad kitais metais bus pasiekti geresni rezultatai nei šiais. Tikimės to dėrybose ir matėte, kad vyko dabar labai svarbus keitimasis nuomonėmis. Tai yra pirmoji mano pastaba. Toliau kita pastaba biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliuciją, dėl kurios balsavome plenarinėje sesijoje. Tai reiškia, kad e, grinųjų srautų prognozės e, komisijai čia labai svarbus tai yra 24 punktas, taip pat labai svarbu turėti tinkamų finansinių priemonių, kad būtų galima užtikrinti tinkamą bendro finansavimo koficijantą. Aš visą tai trauksiu į rezoliucijos tekstą. Ir rezoliucijoje taip pat reikalaujama nuobaudų sankcijų sistema, jeigu neteisingai yra pateikiami pateikiama informacija tam tikrų įstaigų valstybėse narėse, valdymo ir kontrolės sistemų pateikiama informacija, jeigu yra klaidinga. Ir būtent čia yra, matyt, pats svarbiausias dalykas mums, tai yra valstybių narių fondų lėšų tvarkymas, kalbant apie užsienio politiką. Mūsų ambasadoriai kasmet turi pate, parengti ataskaitas ir čia irgi skubiai turi būti gerinama sistema. Čia reikalingi ir veiklos rodikliai. Taigi rezoliucijoje irgi bus apie tai užsiminta, kalbant apie užimtumo ir socialinę politiką, kalbant apie kovą su bedarbystė ir bendrai kalbant apie Romų bendruomenės integravimą. Tai yra nėra aišku, kaip yra naudojamos lėšos ir kokiais tikslais, taigi čia irgi siūlysiu pakeitimą. Taigi būtent dėl šių klausimų aš bandysiu kažką keisti ir tikrai jūs teisingai sakėte, tai yra šiam komitetų rūpimi klausimai, na, o balsuojama bus galiausiai e, viso parlamento. Toliau panas Gairis. Ačiū. Man tenka malonumas būti šešėlinių pranešėjų nuo mūsų frakcijos e, užsirkų komitete. Ir e, aš stengiuosi, kaip manoma, solidariau dalyvauti rengiant kolegos Fernandeso pranešimą šiuo metu. Mes diskutuojame apie pasiūlymą dėl biudžeto, kuris dar nėra pateiktas tai mes galime su tuo pasiūlymu sieti tam tikrus lūkesčius, tačiau jau vertinant iš procedūrinio požiūrio taško man yra truputėlį keista, kad ne tik biudžeto kontrolės komitete, o ir pramonės komitete yra tvirtinamos nuomonės dar neparengus komitetui, tačiau, na, kaip ten bebūtų. Aš manau, kad e, tų asignavimų visuomet pritrūksta, nesvarbu, kiek lėšų yra numatyta skirti ir komisija galbūt dabar galėtų pasinaudoti tokia ta situacija, kad kai kurių mokėjimų, kurie buvo planuoti šiais metais, nereikės vykdyti, nes e, kai kurie projektai e, dar nebuvo tinkamai parengti. Dėl to taryba labai smarkiai džiaugiasi, nes galės tuos pinigus panaudoti kitiems tikslams. Tačiau žinoma, vieną eurą galima išleisti tik tai vieną kartą arba tą patį eurą. Todėl kolega Fernandes yra visiškai teisus, mes turime labai atidžiai stebėti situaciją susijusią su mokėjimais, juo labiau, kad baiminosi, kad tos trys prioritetinės rytis, apie kurias kalbėjo kolega Fernandes, nesulauks tokio didelio dėmesio formuojant biudžetą, kaip jis tikisi, nes mes paraleliai strateginių investicijų fondo aspektus ir puikiai žinome, kad šio fondo finansavimo klausimas nėra išspręstas, todėl lieka klausimas, kiek 16 metų biudžete turės būti numatyta lėšų strateginių investicijų fondui ir į tą klausimą bus galima atsakyti tik išgirdus atsakymą apie tai, e, kokį poveikį e, šis fondas ir jo biudžetas turės kitoms ES programoms Jeigu būtų norėta nustatyti kokią nors ribą toms programoms, tai e, taryboje, tai mes turėtume iš naujo mąstyti savo poziciją e, dėl e, likusių biudžeto kategorijų. Kitas klausimas, kuris man labai daug problemų kelia, yra susijęs su migracija nepaisant to, kad būtina nepamiršti ir tų žmogiškų tragedijų, kurios vyksta, tačiau e, vis tik išlieka klausimas, kaip Europa sureaguos į šios procesus ir Europa vis labiau yra raginama reaguoti E, tačiau nacionalinėse valstybėse e, dažniausiai manoma, kad turi reaguoti tie, kurie sėdi Briuselėje, tai yra ne e, valstybių narių vyriausybės ir aš dabar džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, kad vis daugiau valstybių narių suteikia ir skiria įrangos ir laivų gelbėjimo operacijoms, tačiau Tegu velnės mane griebė, jeigu artimiausių laikų nebus užduotas klausimas, kas už visas tas priemonės turės mokėti. Taigi manau, kad turėtume renktis tokioms diskusijoms ir iš anksto taip pat nepamiršti ir Frontexo biudžeto ir jam skirimo asignavimų didinimo, kadangi galiojimai bus padidinti artimiausių laikų Frontexui. Kitas dalykas, kuris mažiau dėmesio arba nepakankamai dėmesio susilaukia, tai yra įvairios grėsmės, tarkim, teikiant finansinio stabilizavimo pagalbą Ukrainai. Ir čia taip pat manau, kad bus pasitelktas ES biudžetas, čia taip pat kaip ir apie strateginį investicijų fondą kalbant, Nors politiškai parama Ukrainai yra labai svarbi, tačiau turime kalbėti ir apie tai, kokį poveikį ji padarys ES biudžetui. Inge, manau, kad kalbėdama apie kalbėdamas apie įvairias nuomonės, kurias mes rengiame dėl biudžeto projektų, kad svarbiausius dalykus aš paminėjau, tačiau man yra labai svarbu Kalbant apie valstybių narių atliekamą priežiūros ir kontrolės funkciją, turėti galimybę vertinti jų veiklą šioje srityje kritiškai, atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu jau kalbame apie tinkamesnį ES lėšų panaudojimą, Jeigu kalbame apie tai, kad kiekvienas euras būtų, turi būti išleidžiamas kuo tinkamiau, tai valstybės narės turi nešti savo indėlį siekiant šio tikslo. Jos daug reikalauja iš ES institucijų šioje srityje, tačiau nėra pačios pasirengusios padėti atitinkamai pastangų. Noriu atkreipti dėmesį į tokį aspektą. E, įsivaizduokime, kad e, Junktinė karalystė artimiausiu metu nevyks rinkimai, tačiau jeigu jau e, Junktinės karalystės finansų ministras e, rašo tokius e, straipsnius apie tai, kad, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje <clears throat> Europos Sąjunga netinkamai lėšas panaudoja ir galbūt e, jungtinė karalystė čia galėtų griežčiau kontroliuoti šias išlaidas. Tai aš manau, kad atitinkamos diskusijos taryboje yra būtinos, kad šie klausimai būtų išspręsti. Kolega Vogin, prašau. Welcome. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Fernandės pranešėją dėl 16 metų biudžeto. Jis puikus kolega biudžeto komitete ir žinau, kad puikiai atliksi darbą rengdamas pranešimą dėl kitų metų biudžeto. Tikriausiai nieko nestebina tai, kad šiame komitete mes daugiausiai dėmesio skiriame veiksmingam lėšų panaudojimui. Norime, kad klaidų būtų kuo galima mažiau kalbant apie ES biudžeto išlaidas ir kolega Jensas teisus, kai skaitome ataskaitas, matome, kad Junktinė karalystė dažnai minima kaip viena valstybių narių, kur klaidų lygis yra gan didelis. Ir ne visuomet mums patinka gal įvardinti tas nusikaltėlės valstybės narės, šiuo atveju galbūt dėl suprantamų priežasčių reiktų tai paminėti, žvelgiant į situaciją Junktinėje karalystėje ir kaip Junktinės karalystės vyriausybė vertina narys ES ir ES biudžetą. Tačiau kalbant apie efektyvų lėšų panaudojimą, reikia rūpintis, kad ES biudžeto lėšos būtų efektyviai naudojamos, kad veiklos rodikliai būtų geri, kad būtų pasiekiama rezultatų ir kad ES biudžeto lėšos duotų poveikio piliečiams, būtų naudingos ekonomikai. Ir manau, kad biudžeto kontrolės komitete, komitete mes vis labiau daugiau dėmesio skiriame veiklos rezultatams. Ir mano klausimas, ponui Fernandos, štai koks. Ar tai atsispindės ir biudžeto komiteto dėrybose, kai bus daromas dėl 16 metų biudžeto, ar bus kalbama tik apie sumas, kas aišku yra labai svarbu, bet ir apie tai, kad tinkamams prioritetams būtų skiriamos lėšos ir kad lėšos būtų panaudotos tinkamiems dalykams finansuoti, kad jie tikrai duotų poveikio aš jau daug metų nedirbau sutaikinimo komitete dėl biudžeto, tai norėčiau paklausti, ar biudžeto komitete irgi bus aptariami šie klausimai, kaip čia aptariama biudžeto kontrolės komitete. Kitas klausimas dėl mokėjimų. Jūs visiškai teisingai tai paminėjote ir minite reguliariai, minite tai, kad yra daug 20 milijardų eurų neapmokėtų sąskaitų ir panašu, kad problema dar blogėja. Taigi ES lygmenių mes kalbame apie tas didžiulės sumas, tačiau, aišku, tai turi įtakos ir naudos gavėjams. Ir mano klausimas štai koks. Ar tai irgi yra aptariama, ar gaunate informacijos iš komisijos apie tai, kokį poveikį tai, kad trūksta lėšų, daro naudos gavėjams. Nes labai svarbu gauti tokios informacijos. Mes žinome, kad dabar valstybės narės turi susitarti dėl tinkamo mokėjimų lygio finansuojant ES biudžetą, bet jos turi tą daryti suprasdamos, kad jeigu trūksta lėšų biudžete, tai turi įtakos projektams visose valstybėse narėse ir visų, visiems naudos gavėjams visose valstybėse narėse. Taigi, puiku, kad komisija pateiktų informacijos jums arba mums apie tai. Kelmer. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat prisijungiu prie kolegos Fernandės adresų išsakytų padėkos žodžių. Su juo taip pat bendradarbiaujame biudžeto komitete. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad dėl neapmokėtų sąskaitų tikrai patiriame daug sunkumo, neapmokėtos sąskaitos yra niekas kitas kaip skolas, to tarp ES teisiškai negali turėti skolų, o dėl to mums kyla labai daug teisinių problemų ir patikimumo problemų, negalime tikėtis iš piliečių, kad jie laikysis įstatymų, jeigu mes patys bandome juos apeiti. Mano vertinimu, norėdami šią problemą išspręsti arba turime padidinti savo pajamas, o kadangi tai nelabai tikėtina, tai turime atitinkamai sumažinti mokėjimų apimtis, kol būsime tikri, kad mūsų biudžetas bus subalansuotas ir kad nemokėtų sąskaitų, nemokėtų įsipareigojimų neliks. Jeigu situacija nepasikeis, tai ir iki metų pabaigos ir toliau turėsime nemažai neapmokėtų sąskaitų. Taip pat turime atlikti tam tikrą rizikos užkardimą, ypač turint omenyje tą strateginių investicijų fondą kaip naują finansavimo priemonę. Nekarta buvo kalbama, kokia puikia priemonė tai bus. Jeigu iš tikrųjų taip ir atsitiks, labai džiaugčiausi, tačiau turime E, ruoštis ir tokiems atvejams, kai reikės e, sumokėti papildomai dėl prisimtų garantinių įsipareigojimų. Jeigu mes dar be įprastinių biudžeto išlaidų numatysime papildomas e, finansavimo priemonės, kurias ne visas supranta e, parlamento nariai, nekalbant jau apie paprastus piliečius, tai neturėtume po to stebėtis, kad mūsų piliečiai ir toliau nelabai supras, ką ES jų labui nuveikia. EKR frakcija labai e, svarbus klausimas yra susijęs su subsidirmo principu ir jo laikymu sutvirtinant biudžetą. Mes e, neturėtume stengtis biudžeto lėšomis finansuoti visų gražiai skambančių projektų. Trumpalaikėje perspektyvoje mes piliečiams galbūt įsiteiktume, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje pakenktume visos Europos Sąjungos projektų. Taigi turėtume pasvarstyti, ką iš tiesų turėtume finansuoti, kokiose srityse galėtų mūsų teikiama finansinė parama atnešti apčiuopiamas naudos ir kokiuose sritise turėtume labiau susilaikyti ir būtent tose sritise, kur ES susilaikytų nuo veiksmų, e, jos galėtų prisimti ant savo pečių kartu ir finansinės išlaidas valstybės narės. Labai svarbu, kad e, mūsų biudžetu finansuojami projektai e, būtų ilgalaikiai ir atneštų užtikrintų ilgalaikį poveikį ir, galėtume, ir reikia nustatyti tokią sistemą, kurią pasitelkę galėtume aiškiai įvertinti ir išmatuoti, kur e, mūsų teikiamas finansavimas atneša apčiopiamiausių rezultatų, tam, kad būtų galima matyti, ir atitinkamai įvertinti padėtį valstybėse narėse, kur galbūt situacija su es lėšų panaudojimu yra gera, o kur yra bloga ir mes neturėtume mosuoti vėzdų, mes tik tai turėtume aiškiai e, parodyti, kokia yra padėtis. Relacionare. Labai ačiū, norėjau padėkoti ponui Fernandės. E, ponas Sanė kalbėjo jau su jumis biudžeto komitete, taigi įsivaizduojate, ką siūlo mano frakcija. Dėl e, rezultatų kontrolės mes norėtume daugiau iš valstybių narių, Man, nu, manome, kad tai yra būtina, užtikrinant bendradarbiavimą, nes kitaip vėl liksime mirties taške ir piliečiai kalbės apie sistemą dar kartą, kuri nepasiteisina. Manau, kad daugeliui rinkimų rinkėjų starys įsvis, kad institucija yra visiškai e, nenaudinga, nes ir toliau e, liks lėšų naudojant ES e, pinigus. Yra daug gražiais pavadinimais pavadintų projektų, bet ne visuomet jie atneša tuos rezultatus, kurių tikimės. Yra vis daugiau priežasčių, dėl kurių mūsų piliečius tai turėtų vis labiau erzinti, dėl ko jie vis rodo mažiau pasitikėjimo mūsų institucijomis. Manau, kad reikia kai akcentuoti tuos dalykus, o dėl biudžeto prognozių. pastebėjau, E, informacijos įdomios apie strateginių investicijų fondo lėšas valstybėse narėse ir e, tai bus siema su politinė įtaka. Mes labai atidžiai pasižiūrėjome į viską ir atrodo, kad yra dešimtis milijonų tokios sumos, kurias reikėtų tikrai e, labai gerai išnagrinėti. Tai yra mokėjimai Aš bijau, kad mes perkelsime problemas ateičiai, nes jeigu pro, e, projektas ar programa nepaseisins, tai kels e, biudžetui problemų e, per daug dar ateinančių metų. Pabaigai, kolega Jose Manuel, prašau kalbėti trumpai. Ir kolegė Kailant iš Europos audito rūmų jau ilgai laukia, kol bus pradėtas svarstyti jos klausimus. Labai greitai pasakysiu, kad mes visi mm, žengėme tuo pačiu keliu. Atsižvelgsiu jūsų pasiūlymus. Labai e, noriu pasakyti, kad jūsų rūpestis yra taip pat ir mūsų rūpestis. E, dėl e, mokesčių mes turime kalbėti apie mūsų prioritetus mokėjimų klausimas yra problema, kuri nuolatos mūsų persekia ir ji neturėtų egzistuoti, nes išmokos yra tai, kas yra leista, leidžiama daryti. Gegužės 12 vyks sustikimas su komisija, trišalėme formate, kalbėsime apie išmokas, mokėjimus, o gegužės 26-27 dieną tikimės, kad bus padaryta bendra deklaracija šiuo klausimu. Mes jau esame bendrų deklaracijų su taryba e, daug paskelbę ir paskui taryba jų visai nesilaikė. Aš noriu pasakyti, kad man nepatinka kalbėti apie mokėjimų klausimą, man labiau patiktų kalbėti apie prioritetus. Bet Dėl mokėjimų klausimo aš e, suprantu, kad prieštarauju pats savo. Bet tai yra uh, dalykas, kuris daro įtaką e, kitoms sritims ir gali pakengti mūsų prioritetams. Mes dabar mokame už praeitį, nes yra tam e, tikros E, veiklos programos, kurios gerai neveikia. Mes e, dar turime atlikti 2007-2013 metų išmokas 2015 metais. Aš žinau, kad tai yra pereinamasis laikotarpis. E, tai yra ir darbo ir rezultatų dalykas, apie tai kalbėjo kolega Vaugan, ir papildomos vertės dalykas ES biudžetas yra nedidelis, mes visi žinome puikiai, kad jo pridedamoji vertė yra labai didelė. Jeigu pažiūrėsime į bendrųjų pajamų uh, lygį indeksą, tai yra tikrai tik tai vienas procentas, bet šeši procentai yra administracinės išvedos, o 94 e, procentai yra investicijos. Ir nežinau, ar piliečiai žino tą informaciją, nežinau, ar yra kur nors e, kokioje valstybėje narėje tokia institucija, kurios biudžetas būtų tik 6 procentai administracinėms išlaidoms, o 94 procentai investicijoms. Bet biudžete yra e, labai svarbi dalis. E, biudžeto labai svarbi dalis yra tvarkoma valdoma valstybėse narėse ir reikia laikytis taisyklių Bet ne visur yra viskas vienodai. E, kartais anglodos politika minima kaip problema. Bet e, ši politika prisideda prie inovacijų, prie mokslo tyrimų, išmanaus saugimo, e, tvaraus saugimo, įtraukiamojo augimo ir tai taip pat reikia sekti, nepamiršti to. Taip turime į tai žiūrėti, bet po biudžeto, kontrolė, biudžeto kontrolės prievalės yra e, žvelgti, kaip naudojamos lėšos. Mes e, kalbam apie taisyklės, kad jų reikia laikytis taip pat, kad kompromisų reikia laikytis, kuriuos mes pasieksime. E, bet biudžetu taip pat reikia palikti teigiamą e, signalą dėl e, mokėjimų. Kokį mes įvaizdį suteiksime e, piliečiams, jeigu neslaikysime sustarimų kompromisų? Kaip patvirtinamas biudžetas, mokėjimai yra mažesni negu kad būtina, kas atsitinka. Tada mes taisome biudžetus, tvirtinami taisomai biudžetų projektui. Ir uh, sakoma, kad norima, nori parlamentas vis daugiau pinigų, tai netiesu, bet tai yra daroma tam, kad būtų laikomasi kompromisu, kad būtų skolos apmokėtas. Ir aš grįžtu vėl prie prioritėtų įmonės e, užimtumas, augimas, verslumas, e, vidaus išorės solidarumas, taip pat saugumas e, su tuo susijęs, nes Europa yra ta vieta pasaulyje, kur gyvenimas yra geriausias, kur e, BVP yra pats aukščiausias. E, tai kontinentas, kuris e, procentais daugiausia skiria lėšų socialinėms reikmėms ir užtikrina tinkamą gyvenimo kokybę ir tai turi išlaikyti tą kokybę ir steigti viltį kiekvienam piliečiui. Ačiū. Dėkoju už bendradarbiavimą 6 procentai administracinių išlaidų. Būtent apie tai kalbėsime ir tol. Pagal kitą darbo tvarkės klausimą kalbame apie žemės ūkio politiką ir specialiją auditorumo ataskaitą. Ten teigiama, kad biudžeto parama, būtent didžiausia dalis yra skiriama ne administracinėms reikmėms, o įvairioms programams finansuoti. Pone Kailait, jums suteikiamas žodis pristatyti savo prašymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiek tiek sutrumpinsiu savo pristatymą, kad liktų laiko diskusijoms. Taigi, kaimo plėtros techninės paramos programoje 7-13 metams 1,5 milijardo eurų buvo numatyta, o dabar 1,9 milijardo eurų yra numatyta naujam programiniam laikotarpiui. Techninės paramos finansavimas yra lankstus, tas iš tam, kad būtų galima tenkinti administracinių pajėgumų poreikius. Tačiau lankstumas nereiškia, kad reikia kitaip suprasti techninę paramą ar kad kitaip turi būti naudojamas finansavimas. Norint, kad techninės paramos finansavimas sukurtų pridėtinę vertę, tai nereikia keisti administracinių išlaidų, kurios bus patiriamos vienareikšmiškai ES ar nacionalinių administravimo įstaigų, administruojant paramos sistemas. Daugelie, daugelio atvejų ištekliai skiriami pajėgų kūrimui naudojami papildyti bendrą biudžetą. Administracinės išlaidos, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, leido valstybėms narėms patenkinti finansavimo poreikius kaimo plėtros rytyje tuo metu, kai administraciniai biudžetai buvo apkarpyti visoje Europoje. Keturios iš penkių audituotų valstybių narių e, kalbėjo apie tai, kad administraciniai kaštai yra didžiausia dalis e, techninės paramos finansavimo. Ir per 7-13 metų laikotarpį veiklos ir pajėgumų kūrimo finansavimui buvo skiriamos lėšos. Agri generalinis direktoratas nusprendė informacinių technologijų politiką finansuoti iš techninės paramos lėšų, kad būtų galima geriau susidoroti su augančiu administraciniu biudžetu. Tai nėra specifinės, specifinėms programoms numatyti, numatytos lėšos. Ir dėl to sumažėjo ir skaidrumas, kalbant apie techninės paramos finansavimą, ir tai prisidėjo prie šešėlinės ekonomikos. Taigi ir valstybių narių ir komisijos auditoriai nustatė, kad įvairios veiklos susijusios su administracinė administracinės išlaidomis, išlaidomis jos buvo finansuojamos iš e, šios techninės paramos biudžeto. Nors kaip ir nėra draudžiama techninės paramos lėšų naudoti tokiu būdu, tačiau auditorumai mano, kad lėšų panaudojimas nacionalinėms administracinėms išlaidoms, einamosioms išlaidoms finansuoti ne, nereiškia, kad geriausiai tokiu būdu yra naudojamos lėšos. Tos lėšos e, galėtų būti panaudojamos kaimo plėtros programoms įgyvendinti ir dėl to, kad techninės paramos lėšos yra naudojamos administracinėms išlaidoms padengti. Mažiau lėšų lieka kaimo plėtros programoms. Kaimo tinklų veikla. Audito rūmai mano, kad tokios veiklos finansavimas sukuria geriausią potencialą e, panaudoti techninės paramos e, lėšas. Ir tokiu būdu bandoma dalintis informaciją, patirtimi žemės ūkio srityje ir tai yra puikia priemonė, techninės, kaip techninės paramos priemonė Italijoje, e, tai buvo pastebėta labiausiai. Dėl tinkamumo buvo nuo pirmojo ramšio techninės paramos penkiose audituotose valstybėse surasta daug problemų, dauguma problemų yra susiję su lėšų panaudojimu neatitinkant visų sąlygų arba netitinkant sutarčių sudarimo arba viešų pirkimų reikalavimų, nes dažnai administracinės kaštos yra skirstamos tarp pirmojo ir antrojo ramščių ir nėra labai aišku, kaip yra signavimai skirstomi konkrečiam fondui. Dabar, kalbant apie techninės paramos išlaidų stebėseną, auditorumai nustatė, kad nei komisija, nei valstybės narės nėra sukūrusios veiklos rodiklių sistemos siekiant įrodyti techninės paramos finansavimo efektyvumą. Ir 7.13 reglamente apie tai yra kalbama, tačiau institucijos nebūtinai pritaiko čia geriausio finansų valdymo principus, nes dauguma techninių išlaidų nėra einamosios išlaidos, tai laikoma metinėmis išlaidomis ir galiausiai jos nepasi, neatsispindi bendroje vertinimo sistemoje. Dėl to netinkamas daugiametis planavimas ir netinkamas poreikių vertinimas neleidžia nustatyti aiškių tikslų ir atlikti stebėsinos ir vertinimo remiantis rezultatais. Nėra į veiklos rezultatų sistemą įtraukiami veiklos rodikliai ir dėl to komisija neturi tinkamų priemonių techninės paramos finansavimui įvertinti ir tiksliniam finansavimui. Uh, įvertinti. Potencialus tokio finansavimo efektyvumas tokiu būdu nukenčia. Galiausiai auditorumai rekomenduoja, kad komisija paaiškintų, kaip yra taikoma techninės paramos programa valstybėse narėse kaimo plėtros rytyje ir kad komisija ateityje reikalautų, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie tai, kiek administracinės, kaštos kainu, administracinės išlaidos kainuoja tam, kad uh, techninės paramos finansavimas būtų skaidresnis, ypatingai kai kalbame apie tas lėšas, kurios nėra panaudojamos pajėgumų kūrimui, o tai juk ir yra techninės paramos pagrindinis elementas. Toliau komisija ir valstybės narės turi parengti tinkamą veiklos rodiklių e, sistemą. Ačiū, pirmininkė, atsakysiu klausimus. Ja. Herzlichen Dank, die Fragen haben wir sicherlich. Ačiū, klausimų mes tikrai turėsime. Noriu padėkoti už Jūsų parinktą pranešimą. Jis yra labai naudingas mūsų būsimajam darbui. Pranešėjai, ponė Kadimbach, suteikimo žodis. Pirmiausiai taip pat noriu padėkoti auditorumų atstoviai Audito rūmų ataskaitoje yra daug nuostatų susijusių su reikalavimais komisijai, valstybėms narėms, ypač siekiant aiškiai nurodyti, kokios išlaidos yra administracinės, o kokios yra skirtos įvairioms programoms finansuoti, veiklos programoms. Jeigu komisija jau rengia tam tikrą rezultatų suvestinę, E, arba rezultatų vertinimo sistemą, tai turėtų e, prieš ją patvirtindama pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis, su jų institucijomis kompetentingomis, nes, kiek žinau, iš praktikos yra labai sudėtinga būtent tas finansavimo išlaidas atskirti administracinės nuo veiklos programų išlaidos, nes dažniausiai tos išlaidos būna susijusios su uh, darbo užmokesčių ir e, kuomet vienas ir tas pats asmuo atlieka kelias funkcijas, tai yra labai sunku su jomis susijusias išlaidas atskirti, nes, tarkime, įvairios techninės paramos išlaidos yra apmokamos iš skirtingų eilučių negu veiklos programos. Todėl Mes turėtume patvirtinti tokią sistemą, kurią būtų galima įgyvendinti praktikoje, o ne tokią, kuri sukeltų dar daugiau sumaišties. Man e, labai svarbu pabrėžti tam tikrą teigiamą aspektą, o jis yra susijęs e, su tuo, kad e, mes sugebėjome pasiekti vieno iš svarbiausių tikslų susijusių su tinklų kūrimu ir stiprinimu. Šiaip galiu pritarti audito rūmų teikiamiams reikalavimams, tačiau e, turėtume visi dėti pastangas tam, kad tie reikalavimai galėtų būti įgyvendinami praktiškai. Pirmininkė, aš taip pat noriu tarti žodį, kadangi esu šešienį pranešėję nuo Europos liaudės partijos frakcijos, noriu užduoti porą klausimų. Pone Kailait, kaip iš tiesų galima atskirti techninės pagalbos paramos išlaidas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai tarpusavė, nes e, labai dažnai vairios tiesioginės žemės ūkio išlaidos yra finansuojamos per techninės pagalbos eilutes ir aš nemanau, kad tokia buvo pirminė techninės pagalbos paskirtis. E, manau, kad komisija čia mums turi pateikti atitinkamus atsakymus į mūsų klausimus, auditorumo ataskaita. Man įdomi tuo, kad e, galiausiai jau mes suvokiame, kad ES teikiame biudžetinę paramą. Pono Kraf noriu paprašyti mums e, pristatyti tam tikrą apžvalgą už 2014 e, metus, kur pagal pasidal, pasidalomą į valdymą operatyvinės, tai yra veiklos išlas buvo finansuojamos iš techninės paramos eilučių. Taip pat e, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovo Longo noriu paklausti, kiek, e, kokią dalį techninės paramos finansavimo komisija pasilieka savo. Aš e, nebepamenu, kiek, kokius skaičius minėjo auditorumai, taigi prašyčiau šiek tiek atšviežinti mano atmintį. Dar uh, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovų noriu paklausti dėl antrosios rekomendacijos auditorumų, dėl informacinių technologijų ir su jomis susijusių išlaidų apmokėjimo ne iš techninės paramos eilutės. Taigi, kadangi nematau daugiau norinčių klausti ir kalbėti, tai dabar suteiksiu žodį pirmiausiai, atsiprašau, Ajalai Sender kolegijoje, po to komisijos atstovams. Vale, me interesaba alguno de los temas, pero pensaba que había otros colegas. Vale. Dėkuoju, maniau, kad dar kiti kolegos nori pasakyti, taigi trumpai. Mm, norėčiau padėkoti poniai Kajulai už jos pranešimą. Manau, kad yra šiek tiek painiavos dėl techninės pagalbos. Ar tai susijęs su automobiliais ar su kažkuo, aš prisimenu iš savo laikų techninę pagalbą. Briuselėje tai reiškia pagalba kaimo vietovėse, pavyzdžiui, Ispanijoje, e, įgyvendinant pagalbą, įgyvendinant projektus ir aš nežinau, e, veikia techninių konsultantų grupės, kurios siunčiamos į tam tikras vietovės, bent jau aš taip įsivaizduodavau visą laiką, kad tai yra ta techninė pagalba trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, mes, kur dirbame kartu. Manau, kad tie, manydavau, kad tie žmonės yra kažkokie patarėjai, kurie moka, ž, moko žmonės, kaip dirbti su, pavyzdžiui, įvairiomis e, programomis interneto, kom, kompiuterių, atsiprašau. Uh, kaip prižiūrėti e, įrangą kompiuterinę. Ir, ir vis tik tai e, galvojau, kad tie paskutiniai dalykai yra administracinių išlaidų dalis ir aš nebesuprantu, kaip viskas yra. Ponas Longon. Ačiū gerbiamą grėslę. Dėkoju, kad suteikėte galimybę mums pasikalbėti apie tuos e, dalykus, apie įdomią auditorumo ataskaitą. Dėkuoju poniai Kadenbach už jos puikią nuomonę. Taip pat e, dėkuoju audito rūmų atstovai. Kaip jūs sakėte, pirmininkė, reakcija į ataskaita yra palanki, mes norime pasižiūrėti apie tai, e, kaip yra su techninė pagalba, ar, ji veik, ar veiksmingai yra naudojamos lėšos. Ir kalbam apie dvi sritis techninės pagalbos. Pirmiausia, komisijos ir valstybių narių. Noriu pasakyti Jums, kad komisijos vykdoma techninė pagalba vykdoma pagal biudžeto gairias, pagal bendro valdymo programas tiek dėl operacinės, tiek dėl neoperacinės techninės pagalbos. E, visos informacijos technologijų sąnaudos kaštai, ar tai susiję būtų su vystimusi ar priežiūra, turėtų visuomet būti uh, E, priskiriami taip pat šiai biudžeto eilutėjai. Toks požiūris leidžia mums stiprinti biudžeto drausmę ir visų sričių patenkančių po bendrų valdymų koordinavimą. Dėl informacijos technologijų sistemų, tai buvo vienas iš jūsų klausimų, techninė pagalba skirta finansuoti naujoms vis išmanesnėms, tobulesnėms priemonėms Galime kalbėti apie vis du sistemą. Naudo, taikoma, kiek tai susijęs su žemės ūkio lėšų naudojimu, yra labai sudėtinga ir tampa jį vis sudėtingesnė pastaraisiais metais. Mes padengėme pradinės plėtotės dėgymo kaštus, taip pat ir atnaujinimo, kaip e, ir tai yra kaip ir su išmaniaisiais telefonais. E, matote pranešimą, kad jau atsirado aukštesnė, pažangesnė versija telefono, jį reikia, ir tą versiją reikia atsisiųsti, kad telefonas galėtų sklandžiai toliau funkcionuoti. Galbūt neteisingai tai yra priskiriama uh, E, priežios eksploatacinės eilutė, bet tai yra susijęs su informacijos technologijų sistemomis ir dėl to reikia nu, taikyti tą pačią biudžeto eilutę. Dėl to komisija mano, kaip jau esame išdėstę tai atsakymą auditorumams, kad e, priežiūra yra operacinė veikla susijusi su atnaujinimu programų ir tai leidžia siekti mums politinių tikslų e, įgyvendant kaimo plėtros programas. Yra dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas. Per pasarosius keletą metų tai buvo svarbu, tai prisėda prie techninės pagalbos. Tai yra tinklai. Parlamentas labai domisi šiuo dalyku. Tinklų sistemos tampa strateginiais elementais. Atsiranda inovacijų partnerysčių, inovacijoms tinklai. Tai yra iniciatyva, kuri yra labai daug žadanti, komisija labai skatina ir e, šio programų laikotarpio pabaigoje pradės ta iniciatyva gerai jau veikti, įsibėgės ir informacijos technologijų sistemų plėtoti. E, reaguoja tai, kad egzistuoja vis e, išmanesnių, sudėtingesnių priemonių poreikis valstybės narėse. Pavyzdžiui, vis du sistema. Ji mums leidžia uh, E, supaprastinti atskaitomybę. Mes galime geriau vertinti veiklos rezultatus. Apie tai kalbama dažnai parlamente ir mes parengėme tokią informacinių technologijų priemonę, kuri leidžia mums kur kas tiksliau e, vykdyti priežiūrą, stebėseną. Tos sistemos taip pat leidžia bendradarbiauti valstybėms narėms ir komisijai. E, tai yra labai svarbios sistemos visiems. Dėl techninės pagalbos, kurią e, tvarko e, pačios valstybės narės, tai padeda siekti strateginių tikslų kaimo plėtros kontekste. Be tokio finansavimo nebūtų galima pasiekti tų tikslų. Techninė pagalba leidžia stebėti, prižiūrėti, vertinti kaimo plėtros programas. Ir visą tai reikia finansuoti e, iš atitinkamų biudžeto eilučių. Techninė pagalba e, reiškia e, taisyklės teisingai gyvendinti, tai sustiprina mūsų administracinius pajėgumus, taip pat ir nacionalinių administracijos struktūrų pajėgumus. E, valstybės narise imtasi lankstaus požiūrio į galimybę e, teikti techninę pagalbą yra numatyta pasirinkimo laisvė, kuri numato tam tikrą lankstumą ir tai atsispindi įvairiuose reikalavimuose, e, kuriuos tvirtina nacionalinės regioninės e, valdžios struktūros, bet tas lankstumas nereiškia, kad mes viską žiūrime labai atlaidžiai. E, pagal bendrą valdymą valstybės narės turi užtikrinti, kad biudžeto lėšas bus naudojamos pagal efektyvumo principus Mes mielai e, raštu gautume jūsų kalbos kopiją. Būtų neblogai, jeigu jūs atsakytumėte užduotus klausimus, ko iki šiol nepadarėte. Pavyzdžiui, į klausimą, e, kokią dalį komisija savo pasilaikė iš techninės e, paramos biudžeto pasiliko tiksliau. Taigi jūs e, dabar, jeigu taip aršiai ginate tą techninės paramos e, eilutę, tai kodėl klaidų skaičius yra toks didelis ją panaudojant? Presidente, mi spiace che lei mi dica che io non ho risposto alle domande, in effetti io ho risposto secondo me parzialmente alle domande. Atsiprašau, sakote, kad neatsakiau klausimus, bet man atrodo, kad bent jau iš dalies tą padariau. Pirmiausiai, kalbėjau apie E, informacijos technologijų priežiūra. Tai atsakiau į klausimą taip pat. Kalbėjau ir apie kitus aspektus problemų, kurios buvo paminėtos. Bet jūs turbūt norite labai tikslaus atsakymo apie tai, kiek galiu pasakyti, kad 13 metais kalbame apie 14 14 milijonų eurų. Tiek panaudota komisijoje techniniai pagalbai, bet e, tyrimai rodo, kad 1,76 milijonai e, darbuotojams, 1,85 milijonai eurų informacijos technologijoms, 3,45 milijono tinklams, 5,57 5,57 milijono kitoms reikmėms tiek galiu pasakyti jums dabar detalių. Taip pat norėčiau paaiškinti, kodėl tos lėšos naudojamos. Pavyzdžiui, tinklai yra labai e, svarbi išlaidų eilutė, jie strategiškai yra svarbus įgyventant mums politikos priemonės. Dėl rekomendacijų, dėl eksploatacinės priežiūros, bet tai yra susijęs su informacijos technologijų plėtotė. Man atrodo, kad mes priskiriame tai prie kitų išlaidų visai teisingai. O dėl naujo programavimo laikotarpio ir komisijos planus galėčiau Jums pasakyti, kad mes esame parengę gairias techniniai pagalbai. O dėl e, išlaidų paskirsim, pavyzdžiui, atlyginimams ar kitiems aspektams susijusiems su techninė pagalba egzistuoja gairės. Dėl šių dalykų jūs galite susipažinti su šiuo dokumentu. Galbūt aš dar galėčiau paminėti kai kuriuos kitus aspektus, bet galėsiu tą padaryti vėliau. O ką jūs laikite? Ačiū čia. Ačiū pirmininkė. Žemės ūkio srityje pirmas ramstis ir antras ramstis kaimo plėtra ir techninė parama. Konkrečiai kalbant apie kaimo plėtrą, techninė parama negali būti naudojama pirmajam ramšiui, tačiau yra daug sistemų, kurios vienodos ir pirmam ir antram ramšiui ir sudėtinga tą atskirti ir galbūt toks e, atskirimas būtų dirbtinis. Pone Jalas Sender minėjo, kad e, kiek ji prisimena, techninė parama skiriama pajėgumų kūrimui, tai yra tiesa nuo FARE ir kitų programų laikų. Techninė parama reiškia, kad reikia kurti ekspertinės žinias, kad administracija galėtų įgyvendinti politiką. Tačiau kaimo plėtros teisės aktuose nėra išskiriamos administracinės išlados. Dėl to ir turime štai tokią auditorumo ataskaitą. Iš principo aš nemanau, kad auditorumai kritikuoja tai, kad informacinių technologijų sistemos kaimo plėtrai ir jų eksploatavimas yra finansuojamas iš kaimo plėtros finansavimo. Problema ta, tai, kad tai vadinama techninė parama ir tai nėra pajėgumų kūrimas. Tokios išlaidos nėra susijusios su geresniu politikos įgyvendinimu ir tiesiog būtų paprasčiau atskirti tuos du klausimus ateityje, tas vis rytis, ir nebūtų sudėtinga net tą padaryti. Buvo užduotas klausimas apie tai, kiek uh, techninės paramos išlaidos išaugo ir kiek pati komisija jų panaudoja. 2007 metais Žemės ūkio generalinėme direktorėte techninės paramos e, lėšos 12 milijonų eurų, 13 metais iki 22 milijonų eurų išaugo. Tai nuolatos augo kasmet tos, tas finansavimas. Tau, bendras, e, valdymo, bendros valdymo išlaidos iki nuo 12 iki 8 milijonų sumažėjo. Aš čia iš ataskaitos skaitau tos skaičius, tikiuosi, kad ne, nesumaišiau jų. Taigi tiesiog atsakau į klausimą, kurį uždavėte kolegoms iš komisijos. Pone Ajelė Zender dar turi klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi ne visiškai supratau, kodėl, kai buvo kalbama apie tas technologijas, uh, kodėl technologijos nėra naujo gebėjimo kūrimas, nes kiek aš suprantu iš kaimo plėtros ir tą mačiau pastaraisiais metais bendrai kuriami tie tinklai ir skatinamas kaimo turizmas ir panašiai. Ir taip pat naujų grūdinių kultūrų naudojimas, tinkamas apdorojimas ir tai yra naujų pajėgumų karta ir tai yra susiję irgi su informacinių technologijų kūrimu ir jų pritaikymu, kuriant kaim, ekonomiką kaimo vietovėse, žemės ūkio srityje ir panašiai. Tai aš nelabai suprantu, kodėl skait, tie informacinės technologijos negali būti traukiamos į techninę paramą. Pavyzdžiui, bent jau iš tų projektų, su kuriais aš esu susipažinusi savo rinkiminėje apygardoje, tai yra didžiulis regionas, būtent taip ir yra. Yra pritaikomos tam tikros sistemos, kalbant apie grūdinų kultūrų drėkinimą ir panašiai, tai tikrai prisideda prie to, kad ir mažiau žmonių išvažiuoja iš kaimo ir panašiai. Taip, informacinių technologijų sistemos, jeigu jos yra kūriamos tam, kad e, politika būtų geriau gyvendinima, tai yra techninė parama. Tačiau, kai tos sistemos jau yra parengtos, kyla klausimas apie tai, kaip eksploatuoti tą sistemą, nes e, kiekvienai informacinių technologijų sistemai eksploatuoti reikalingas specialistas. Ir kyla klausimas, ar tai yra įprasti. Ir tai yra techninė parama. Tos sistemos eksploatavimas, ar tai yra techninė parama? Mūsų patirtis rodo, kad ne. Bet labai dažnai netgi valstybių narių atveju, kalbant apie informacinių technologijų naudojimą kaip techninę paramą, labai dažnai tie žmonės, kurie vėliau eksploatuoja ir pritaiko tas informacinės technologinės sistemas, jie yra atlyginami, būtent tų pareigūnų atlyginimas mokamas iš ES lėšų. Tai yra labai svarbus pastebėjimas jūsų pranešime, jūs atkreipėte dėmesį į įvairias skirtingas taupomasias kasas, kurias įsteigė komisija dabar e, finansuodama veiklos programas Ir manau, kad tikrai turėtume Jums padėkoti už tą tinkamą informaciją ir už tai, kad e, tos taupomosios kasus yra minimos Jūsų ataskaitoje. Pone Kadimak žodis, noriu padėkoti už atsakymus į klausimus. Manau, kad turėtume susitarti dėl informacinių technologijų apibrėžimo, pranešime apie tai nuolat minima. Turėtume pasirenkti aiškesnį apibrėžimą to, kas yra informacinės technologijos, tam, kad geriau galėtume atskirti vieną nuo kitos šias dvi sritis. Tai būtų pirmoji užduotis, antroji užduotis yra stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, siekiant, kad e, kaip techninė parama teikiamas finansavimas taip pat būtų atitinkamai planuojamas. Buvau nustebusi, nes pavyzdžiui, lankantis auditorumų atstovams valstybėse narėse. Daug valstybių narių nebuvo parengę jokių planų, kaip panaudoti techninės paramos lėšas konkretiems projektams, nors tos lėšos jau buvo valstybėms narėms paskirtos. Taigi komisija, manau, kad per daug aplaidžiai elgesi valstybių narių atžvilgių kai kuriuose srityse, todėl bendradarbiavimas turėtų e, būti daug aiškesnis, planavimas turėtų būti daug aiškesnis, taip pat ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėms, žinoma, numatot atitinkamą lankstumą, e, tačiau turėtume iš pradžių žinoti, kokiems tikslams ir projektams bus panaudotas skirtos lėšos. Tokiu būdu būtų ir prižiūrėti bei kontroliuoti žymiai lengviau. Ačiū, baigėme svarstyti šį darbotvarkės klausimą. Kitas darbotvarkės e, klausimas e, suderinus su ponė Ivanova ir pranešėjų Novakovų perkeliamas į birželio 8 dieną. Dėja, šiandien nebeliko laiko šio klausimo aptarti. Noriu dar kartą Jums priminti, kad Berlamont pastate nuo 18 valandos vyksta Olafo priežos komiteto prieimimas. Rytoj pradėsime posėdį nuo 9 valandos, kuomet vyks koordinatorių posėdis, o komiteto posėdis prasidės 10 valandą, kuomet balsuosime. Ačiū už dalyvavimą. Per vakarą.